su Europos taryba prisijungimas taip pat patvirtins Europos Sąjungos kaip teisinės bendrijos esmę. Europos Sąjungos institucijoms bus imtas taikyti, tims, e, bus imta taikyti tą pati teisinė priežiūra dėl žmogaus teisų kaip ir valstybėms narėms. Tačiau kodėl e, šis klausimas turėtų būti prioritetinis. Jau 30 metų svarstoma ES galimybė prisijungti prie šios konvencijos. Dėl praktinių priežasčių galima būtų pasakyti, kad e, nebeliko atitinkamos e, skubos prisijungti prie šios konvencijos dėl atitinkamų Luksemburgo teismo nutarčių ir e, pasikeitusios teisinės situacijos, tačiau realybė yra visiškai priešinga. Kodėl? Todėl, kad ES galios tradiciškai e, priklauso dabar 27 valstybės narėms, tačiau stiprėja ir ES kaip e, atskiro e, juridinio asmens teisės ir įtaka, todėl būtina turėti ES galimybę būti atstovaujamai Strasbūro žmogaus teisų teisme, todėl dabar pakalbėsiu apie tarpusio santykius Strasbūro Luxemburgo teismų. Man situacija netrodo tokia sudėtinga, kaip iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti. Tarpusio santykius tarp šių teismų turėtų būti laikomas kaip tarpusavio e, funkcijos tarp e, specializuoto žmogaus teisų teismo, kuris vykdo žmogaus teisų, e, žmogaus teisų įstatymų, kitų teisės aktų priežiūrą Europoje. Šis teismas ne ketina įtakoti arba riboti Luxemburgo teismo galių. ES taps 48 konvenciją pasirašiusią šalimi ir Luxemburgo teismas dėl to taps pagal konvenciją ES aukščiausiųjų teismų. Kitaip tariant, Europos konvencija taps papildoma apsaugos priemonė ES teks pirminė atsakomybė, liks jos rankose pirminė atsakomybė siekiant užtikrinti žmogaus teisės. Jeigu e, pagrindinių teisių hartija taps e, vidaus teisės aktu Europos Sąjungoje, o žmogaus teisų mechanizmas bus e, laikomas išoriniu išorinės kontrolės priemonių. Pirminė atsakomybė dėl žmogaus teisų užtikrinimo ir toliau liks Luksemburgo teismui, o e, Strasbūro teismas vadins tą patį vaidmenį, kaip pavyzdžiui, Vokietijos konstitucinis teismas. <clears throat> Strasbūro teismas privalės paprasčiausiai užtikrinti, kad būtų laikomasi minimalių bendrųjų žmogaus teisų apsaugos standartų. Todėl dabartinėje situacijoje dabartinėje situacijoje ieškinys teikiamas Strasbūro teismo gali būti nukreiptas tik tai prieš vieną ES valstybę ir jeigu bus nustatyta, kad buvo pažeistas konvencijos nuostatos, kad žalą patyręs asmuo, e, jam ta žala, kad žalą patyrusiam asmeniui bus atlyginta žala. Todėl būtina, kad ES įstot prisijungtų prie šios konvencijos. Aš neturiu nei įgaliojimų, nei esu kompetentingas aptarti techninės e, prisijungimo proceso detalės šis procesas turėtų vykti tarp vyriausybinių lygmenių ir bus vykdomas tarp vyriausybinių lygmenių. Aš galėčiau tik tai grįžti prie studijos išvadų, vertinant e, teisinės prisijungimo sąlygas, taip pat prie peržiūros susijusios su tuo, kokias pasiekmes turės prisijungimas ES teisėje Šios nuomonės buvo išsakytos gruodžio 22 dieną per tinkamą sustikimą vykusį ambasadorių lygmenį mums parlamentarams, tačiau yra svarbu per daug nesigilinti į detalės ir juose nepasiklysti. Mes privalome išsiųsti labai aišku signalą tam, kaip manoma, greičiau būtų pradėtos dėrybos, kad jos įgautų pagreitį, todėl turime raginti, kad procesas prasidėtų birželio mėnesį mes sieksime, kad organizacija neturinti e, valstybinė, e, valstybinės prigimties ES prisijungtų prie konvencijos, kuri e, yra skirta atskiroms valstybėms. Tegu ekspertai dabar nusprendžia, ar reikia keisti dabar galiojančius konvencijos protokolus ar e, to nereikia, siekiant užtikrinti, kad kaip įmanoma greičiau įsigaliotų prisijungimo sutartis e, pagal 25.19.61.1 e, konvencijos straipsnį arba galbūt reikia numatyti tam tikras netaikymo išlygas, ir pereinamusius laikotarpius klausimams, kurie negalėtų būti išspręsti iki dėrybų pabaigos, kalbant apie prisijungimą prie žmogaus teisų konvencijos. Reikia nepamiršti ir konvencijos taikymo sistemos, kaip yra pažymėta teksto penktame straipsnėje. Centrinė taryba ir jos institucijos yra prisijungusios prie konvencijos Strasbūro teismas, parlamentinė asamblėja, kuri tvirtina teismo narius ir ministrų komitetas, kuris įgyvendina teismo sprendimus, tiksliau prižiūri jų įgyvendinimą. E, tam, kad jis prisijungtų ES, reikia šiek tiek e, reformų atlikti. Aš nenorėčiau e, komentuoti klausimų susijusių su asamblėje, tačiau norėčiau pakomentuoti keletą pasisakymų dėl Europos žmogaus teisų teisėjų rinkimų ir nominacijos. Teisėjai, kuriuos renka asamblėje iš trijų kandidatų sąrašo, kandidatus siūlo konvenciją pasirašiusios valstybės. Jeigu teisėjas yra išrenkamas, tuomet met dėl teisėjų, kurie atstovautų ES, reikia atlikti papildomą teisinę ekspertizę. Privalu užtikrinti, kad būtų nominuojami patys tinkamiausi kandidatai tam, kad vykdomos teisinės procedūros būtų skaidrės. Belgijoje, Vokietijoje ir Latvijoje parlamentas yra įtraukiamas į kandidatų nominacijas. E, Slovenijoje slaptų balsavimų, kai kuriuose kitose valstybėse kandidatai yra nominuojami kiek Europos parlamentas norėtų būti įtrauktas į nominavimo procedūras, yra jūsų pačių apsisprendimo klausimas. Aš noriu pasinaudoti galimybę atkreipti sudėmėsi į svarbę rezoliuciją 1646 priimta 2009 metais mūsų asamblėjoje remiantis mūsų komiteto parengtų atitinkamų pranešimu. Kalbant apie teisėjų rinkimus, 22 Europos konvencijos straipsnis teigia, kad teisėjai yra renkami parlamentinės asamblėjos iš trijų kandidatų sąrašo. <clears throat> Ir juos nominuoja sutartį konvenciją pasirašytos valstybės. Aš suprantu, kad e, šį klausimą veikiausiai reikės aptarti atskirai mūsų parlamentinėms institucijoms dėrybų eigoje. <clears throat> Pone pirmininkė, taip pat leiskite man išsakyti paskutinę mintį dėl pono Ramono Hauregi puikaus dokumento projekto šeštajame punkte Jis kalba apie tai, kad viena valstybė negalėtų apkaltinti kitos, teikti ieškinį kitai valstybei. Strasbūro teisme, manau, kad reikia remtis 343 ES veikimo sutarties straipsnių, kur kalbama apie sutarčių įgyvendinimą ir aš manau, kad e, dėl šio klausimo turėtų apsispręsti ES, nes tai yra jos vidaus reikalas ir ES tarybos parlamentinė asamblėja jo turėtų nesva, neturėtų svarstyti. Ačiū pirmininkė už dėmesį. Pirmin... Dėkoju už šį pranešimą. Norėčiau dabar suteikti žodį poniai Fransuas Tulkens. Ji yra Europos žmogaus teisų teismo teisėja. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti už jūsų kvietimą. Man atrodo, tikrai tai yra puikiai mintis surenkti tokius klausimus, nes mes galėsime išaiškinti daugiau tų klausimų, kurį, kuriuos ir jūs keliate, ir mes keliame. Taigi pakalbėsiu plačiau apie to prisijungimo naudą piliečiams, Europos piliečiams, gali, ko, ko jie gali tikėtis. Man atrodo, nuo Lisabono sutarties įsigaliojimo. Uh, tikrai galima kelti šį klausimą ir jūsų argumentai tikrai labai aiškiai išdėstyti jūsų pranešime ir aš labai pritariu iš, jo išvadoms. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai atsirado galimybė prisijungti prie konvencijos, taigi dabar te lieka tik ją konkretizuoti. Šis konkretizavimas turi būti e, daromas e, laikantis dviejų principų, kaip galima uh, greičiau ir kaip galima paprasčiau. Tai nereiškia, aš nenoriu pasakyti, kad prisijungimas bus lengvas ir greitas, tikrai ne, procedūra bus pakankamai sudėtinga, kaip kad numatyta 218 sutarties dėl ES veikimo straipsnį, bet turint omenyje tą sudėtingumą, mūsų atsakymas turėtų būti toks, kad reikėtų siekti ne padidinti tą sudėtingumą, bet kaip galima jį sumažinti, kad mm, būtų galima prisijungti kaip galima greičiau, kad nereiktų laukti ilgų metų, nes tada to reik, dėl to tektų tik apgailę stauti. Taigi, kodėl reikia prisijungti kaip galima greičiau? Na, vis, viskas aišku, dėl to, kad tai skub, būtina skubiai, nes iš tikrųjų yra labai didelį, didelis disbalansas, valst, kai visos valstybės narės taip pat ir gyvenidamos ES teisę paklūsta išoriniam, tai yra žmogaus teisų teismui, ES pati to nedaro. Kitas dalykas, mes negalime veikti kaip šalis e, byloje, kuri analizuojama teisme ir tai yra problema, ypač kai eina kalba, pavyzdžiui, apie kon, konvencijos nuostų pažeidimą iš ES pusės. Aišku, kad nebus lengva ištaisyti tą situaciją, tačiau aš manau, kad tai reikia padaryti ir daryti kaip galima greičiau. Antras dalykas kodėl a, taip skubiai reikia prisijungti prie tos konvencijos. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, pagrindinių teisų hartija, kas jau paminėta buvo išeito ir ką aš taip pat e, pabrėžčiau, yra taip pat įsigaliojo, pagrindinių teisų hartija taip pat įsigaliojo ir ši hartija yra labai turtinga ir plati ir didžia dalimi perkelia mm, Europos žmogaus teisų konvencijos ginamas teises. Tai reiškia, kad tas, tas pačias teises, kurių gynimą analizuoja ir žmogaus teisų mm, teismas ir nuo 2009 metų dažnai labai jautrios, sudėtingos žmogaus teisų konvencijos nuostos yra įgyvendinamos. Ir teismas pagal konvenciją tampa mm, galutinė vieta, į kur galima kreiptis, paskutiniu teismu, į kurį galima kreiptis dėl konvencijos taikymo. ES teisingumo teismas sprendžia tais atvejais, kuomet eina kalba apie esmės klausimus. Turime dvi jurisdikcijas - Teisingumo teismą ir Žmogaus teisų teismą. Ir kiekviena iš šių uh, instancijų turi užtikrinti savo veiklą savo srityje. Tai yra aišku, kad tei, kad žmogaus teisų teismas garantuoja konvencijos taikymą, tuo tarpu, kai teisingumo teismas garantuoja konvencijos įgyvendinimą. Mes turime prisijungti prie konvencijos kaip galima greičiau. Aišku, kad, kad būtų greičiau, aišku, reikia, kad procedūra būtų kaip galima paprastesnė. Tai lengviausiai yra užtikrinti greitumą. Pagrindinis principas, kurio mes turime laikytis, turi būti tas, kad ES turi tapti prisijungianti šalis, atskira prisijungianti šalis, taip kaip atskirai ir kiekviena valstybė narė kad ji būtų saistoma tų, tų pačių konvencijos nuostatų taikymo ir įgyvendinimo. ES prisijungimo prie konvencijos tikslas ir buvo tas, kad ES paklustų išoriniam e, viršvalstybiniam e, teisės taikymui, taikymui, taip pat kaip ir valstybės narės. Tai yra lygybė prieš konvenciją. Šis principas yra labai svarbus ir jis turi būti taikomas taip pat ir uh, Europos Sąjungai. Aišku, Europos Sąjunga nėra valstybė ir tai reikia atsižvelgti galvojant apie konvencijos veikimo sąlygas. Aštuntas protokolas aiškiai reikalauja ir tai yra visiškai logiška ir normalu, kad būtų atsižvelgta į ES teisės specifiką absoliuti lygybė tarp ES ir kitų prisijungiančių šalių ne visuomet yra pageidautina ir ne visuomet yra įmanoma. Tačiau rengdamėsi prisijungimui mes, kiek įmanoma, turime vadovautis tuo labai e, stipriu principu lygybės prieš konvenciją. Mes jo turim nesilaikyti tik tuo met, kai tai yra absoliučiai būtina, kad būtų. Mm, gerbiama ES specifika. Dabar dėl to režimo, kuris yra taikomas valstybėms ir ES. Mes negalime sudaryti įspūdžio, kad konvencijos sistemoje sukūrėme kažkokias tai privilegijas ar naudą ES, nes man atrodo, tai būtų meškos paslauga ES, nes tuomet jos reputacija nukentės. O, o prisijungdama prie konvencijos ES priešingai nori, kad jos reputacija pagerėtų, nori paklusti tai pačiai išorniai kontroliai kaip ir valstybės narės. Be abejo, reikia atsižvelgti į ES teisės specifiką, tai yra savaime aišku, net jeigu Lisabono sutartyje to ir nėra konkrečiai reikalaujama. 2002 metais vadov, Europos taryboje buvo atliktas tyrimas dėl prisijungimo specifikos ir Šis klausimas e, buvo profesoriaus Žakė šį rytą aptartas. Būtent ES dalyjasi kompetenciją su valstybėmis narėmis ir ta specifika, aišku, yra akivaizdi ir jie turi būti atsižvelgta. Aš visiškai sutinku, kad ne, ne mūsų teismas turi spręsti dėl kompetencijų pasiskirstimo tarp uh, ES ir valstybių narių. Uh, 2002 metais buvo būtent dokumente aptariamas ir mm, bendrų e, bylos šalių klausimas, kurios kartu yra atsakovės. Aišku, turi būti atsižvelgta į tą specifiką. Bet tas pats pasakytina ir Europos žmogaus, apie Europos žmogaus teisų konvenciją, kad mes turime atitinkamai pakoreguoti konvenciją, kad būtų galima atsižvelgti į ES specifiką, tačiau tikrai e, iki galo gerbiant konvencijos reikalavimus. Ir čia vienas momentas yra labai įdomus čia yra vidinės galimybės kreiptis į teismą e, principas. Jis yra labai įdomus. Aš čia gal mm, taip mm, papra, pasakysiu paprastai, kad reikia atvirom šviežiom akim pažvelgti į um, tą klausimą. Tai yra efektyvaus, veiksmingo, užtikrinto, aiškaus kreipimosi į teismą principas. Uh, prie judicinės nutarties variantas, aišku, turi būti analizuojamas, tačiau analizuojamas labai um, aiškiai, atvirai. Ir teisėjas Timermans apie tai ryte kalbėjo. Aišku, iš pirmo žvilgsnio, pažvelgus, aišku, kad reikia visų pirma diskusijų diskusija. Tai yra tas principas, ar visi kiti keliai yra jau išnaudoti, ar yra tikrai kreiptasi jau į visus teismus, iki kreipiantis į mūsų teismą. Uh, Aš manau, kad ir teisingumo teismas, ir žmogaus teisų teismas labai panašiai žvelgia į šį, mm, į šį aspektą ir daug susitikimų mes turėjome su teisingumo teismu ir viskas tikrai ta pačia dvasia vyksta diskusijos. Taigi taip pat reikia išanalizuoti, mm, kuo, kiek yra panaudota ta galimybė būtent dėl prejudicinės nutarties gavimo ir kaip į tai reikia atsižvelgti. Valstybės narės, aišku, turi išanalizuoti tą galimybę ir gal būtent dėl to tai yra svarbus momentas. Trečias dalykas, kai klausiausi iš ryto, tikrai iš ryto, kas buvo kalbama, tikrai aš negaliu sutikti su tuo. Reikia nepamiršti pagrindinių principų. Būtent jeigu eina kalba apie tai, ar išnaudoti visi kiti kiti e, kreipimosi teismo e, variantai, visos kitos galimybės, būtent turi būti ne, nepamirštama to, kas yra numatyta nacionalinėje jurisdikcijoje, kokios yra taisyklės. Man atrodo, kad čia yra dar galimybės atviroms diskusijoms vykti. Aš tikrai nemanau čia kokiu tai problemų išanalizuoti šį klausimą, kad būtų galima, dar pavyzdžiui, dėl o, komisijos mandato apribojimo. Aš manau, kad iš tikrųjų dabar kai vyksta Mm, dėrybos dėl prisijungimo prie konvencijos, jeigu reikėtų komisijos mandatą apriboti, kad ji galvotų tik tai, kalbėtų tik tai apie pirminę teisę, nežinau, ar tai būtų e, tikrai gerai. Ir dabar dėl jūsų paties pranešimo. Taip, e, hartija, e, teismo darbas ar prisijungimas gali pabloginti situaciją. Pirma, tai aišku, tikrai yra dar čia daug, kur galima padirbėti, tačiau reikia pasakyti, kad dabar teismas analizuoja nacionalinio teismo sprendimą, kuris priimtas po, po prejudicinės nutarties. Toliau antra. Hartija ir teismas. Čia yra dvi skirtingos e, problemos. 14 protokolas įsigalios e, šiuo metu birželio pirmą dieną. Aišku, kad jau mes esame po Interlaken, po um, to protokolo įsigaliojimo. Tame laikotarpį reikės, aišku, išanalizuoti visas aplinkybės ir kiekvieną dieną, aišku, yra plėtojamas darbas subsidiarumo principo atžvilgių. Aišku, kad nieks nesibaigia. Aišku, kad turi būti žiūrima, ar valstybėse narėse yra pakankamai būdų efektyviai ginti savo teises ir kreiptis į teismą teismas bus atsakingas už konvenciją ir kartu su mumis galės įtakoti jos likimą. Aš atsiprašau, tačiau negalima galvoti vien tik tai apie darbo apimtis. Labai svarbu visų pirma galvoti apie pagrindinių teisių užtikrinimą, piliečių apsaugą, piliečių lygybę ES e, kaip procedūrų, kurios jas liečia šalies dalyvavimą. Tai tokios pirmininkė yra priežastis, dėl kurių, mano manimu, ES turi kaip galima greičiau prisijungti prie Europos žmogaus teisų konvencijos. Ir ypač dėl to, kad pagrindinės teisės, yra pagrindinių teisių hartija ir pagrindinės teisės Europoje tai yra mūsų bendras paveldas. Dėkoju. Pone, poniai Tulkins. Dabar suteiksiu žodį trečiajam uh, dis, trečiam diskusijos ekspertui, tai yra ponas Jonas Kristofersen, jis yra Danijos žmogaus teisų instituto vykdomasis direktorius, prašau. Parliament, dear colleagues, at this stage of the day, it's difficult for me to add much of value to the discussion. Ačiū pirmininkė. Manau, kad nelabai turėčiau ką daugiau pridurti prie šios vaisingos diskusijos šiandieną grįžtant prie Ramono Hauregi pranešimo, manau, kad jis yra puikus ir yra labai naudingas, taigi jo struktūra vadovausiuosi Danijos žmogaus e, teisų institutas svarsto tik tai žmogaus teisų klausimus. Mes turime įgaliojimus konsultuoti Danijos vyriausybę ir parlamentą. Ir džiaugiuosi, kad mes galime tą patį vaidmenį atlikti ir čia Europos parlamente. Aš noriu išlaikyti savo kaip konsultanto patikimumą ir nekalbėsiu apie dalykus, kurių neišmanau. Perdaviau savo pasisakymo tekstą sekretoriatui kuris galės juo atitinkamai pasinaudoti. Iš pradžių norėčiau pakalbėti apie elementus, kuriuos galbūt reiktų papildomai traukti į pranešimą, į jo antrąjį straipsnį, turint omenyje, kad e, aštuntame prisijungimo, aštuntame konvencijos protokole teigiama, kad ES privalo užtikrinti atitinkamų principų laikymasi prisijungimo dėrybose ir parlamentas turi atlikti savo kaip priežiūros institucijos atitinkamą funkciją. Taip pat svarbu įtraukti keletą pakeitimų trečiajame punkte, kur kalbama apie specifinį ES teisės aktų pobūdį komisarė Reding minėjo, kad tai yra dėrybų e, įgaliojimų sudėtinė dalis, tačiau reiktų įsiaiškinti, ką ta teisinė specifika reiškia, ar tai reiškia e, atitinkamų politinių galių pasidalymą tarp valstybių narių Europos Sąjungos, ar teisės aktų peržiūros mechanizmus. Reikia išsiaiškinti, ką tai reiškia pagrindinių teisų hartijos kontekste. Ir taip pat e, šios rytie reiktų aptarti dar daug kitų klausimų, taigi tokią nuostatą reiktų papildomai traukti į pranešimą. Trečiajame punkte kalbama apie tai, kad reikia atsižvelgti į situaciją valstybėse narėse, turint omenyje įvairias išlygas arba išimčių taikymą. Tas pasiūlymas atitinka protokolo antrąjį straipsnį. Įdomu pažymėti, kad pranešime teigiama, kad e, valstybių narių pozicija neturėtų įtakoti ES teisinės pozicijos e, konvencijos nuostatų atžvilgių. Manau, kad būtent čia ir kils daugiausiai problemų. Grįšiu prie šio klausimo vėliau, kuomet komentuosiu ketvirtąjį punktą. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti apie klausimą, apie kurį šiandien dar nekalbėjome, tai yra išimtis. Kaip mes elgsimės su išimtimis, jeigu valstybės narės norės, kad tam tikros Europos žmogaus teisų komisijos dalis joms nebūtų taikomos, kaip tai įtakos ES valstybės narės poziciją ES ir žmogaus teisų konvencijos atžvilgių, kol pas atsakymų šį klausimą nėra, reiktų aptarti šį klausimą darybų eigoje, kurios mūsų laukia. Ketvirtasis punktas kalba apie vieną iš svarbiausių elementų, būtent apie tai, prie ko turi prisijungti ES, apie pačios konvencijos ar prie protokolų, taip pat komisarė Reding apie tai kalbėjo. Vienas būdas yra apsispręsti pačiai ES dabar arba nukelti šį sprendimą vėlesniam laikotarpiu. Žvelgiant iš ES perspektyvos yra visiškai aišku, kad e, valstybių narių įsipareigojimai konvencijos atžvilgių negali įtakoti ES prisijungimo prie konvencijos, tačiau kalbant apie papildomus protokolus, valstybių narių pozicijas reiktų gerbti ir numatyti ir atsižvelgti į atitinkamas išlygas bei išimtis. Kokias problemas tai sukelia ir sukelia pakankamai sudėtingas problemas. Jeigu valstybė, valstybės, valstybė bus iškeliamas ieškinys Strasbūro teisme dėl to, kad ji pažeidė tam tikrą konvencijos protokolą, tuomet e, valstybė gali atsidurti nepatogiai situacijoje, nes ES bus įsipareigojusi prisijungti ir e, gerbti protokolo nuostatas, e, tuo tarpu atskiros valstybės <clears throat> ne visos tą yra padariusios. Todėl aš manau, kad galima būtų pasirinkti tokį požiūrį, kad ES neprisimtų visų pilnų įsipareigojimų pagal konvenciją. Jeigu pasirinktume tokį požiūrį, tai ES pozicija būtų nepakankamai svari, nes dabar bent penkios valstybės yra ne ratifikavusios atskirų konvencijos protokolų bei jų deklaracijų. Pavyzdžiui, septintojo protokolo neratifikavo trys ir aštuonios turi, yra pareiškusios tam tikrų išlygų. Taigi, ar mes jeigu Danijos vyriausybė būtų jai iškeltas ieškinys Strasbūro teisme pagal ES teisę, tačiau <clears throat> Danija yra neratifikavusi, pavyzdžiui, 12 protokolo. Kokią situaciją tuomet mes patektume. Na, aš galbūt nesitikiu, kad realiame gyvenime tokia situacija iškils, tačiau jeigu taip atsitiktų, tuomet ES prisijungimas prie konvencijos būtų panašus į skelėtą šveicarišką sūrį. Penktasis punktas kalba apie techninės prisijungimo detalės. Aš norėčiau priminti 2002 metų, žia 22 dieną prieš 8 metus darbo grupės Europos tarybos pateiktą pasiūlymą, kuris kalba apie techninius prisijungimo prie konvencijos aspektus, teisėjų rinkimą ir daugelį kitų klausimų. Šeštajame punkte kalbame apie tarp valstybinius ieškinius siūloma, kad ES neturėtų dalyvauti tarp valstybinių e, e, ieškinių nagrinėjime. Tačiau ar tokia yra pagrindinė prisijungimo prie konvencijos idėja, kodėl ES turėtų būti numatytas specialus statusas, kodėl ji turėtų būti vienintelė pasirašiusioji šalis, kuriai negaliotų tarp valstybiniai ieškiniai. jeigu ES pripažįsta kolektyvinės garantijas ir išorinį kontrolės mechanizmą, tuomet ji neturėtų numatyti jokių išimčių savo dėl žmogaus teisų konvencijos taikymą. ES teisės aktų peržiūra vyksta pagal tam tikrą procedūrą ir tam tikrų ribotų laikų. Todėl nes mes norime, kad ES dėl šių priežasčių prisijungtų prie žmogaus teisų konvencijos. Septintasis punktas kalba apie tai, kas turėtų būti atsakovų nagrinėjant bylas dėl e, konvencijos nuostatų pažeidimų. Pagrindinis principas yra tas, kad valstybė atsakomybė yra nagrinėjama pagal tarptautinę teisę ir trys kategorijos, kaip tai yra daroma, aprašomos pranešime nustatant, kas kam gali iškelti kokį ieškinį ir taip pat ten yra apibrėžiama atsakomybė. Galutinis sprendimas paliekamas Europos žmogaus teisų teismui. Siekiant e, nustatyti kaltuosius pagal tarptautinės teisės ir jungtinių tautų nuostatas. Todėl tarptautinės teisės kontekste nebūtų sudėtinga nustatyti atitinkamą atsakomybę atskirais atvejais. Tačiau suprantu, kad ES piliečiams gali kilti įvairių minčių e, šio klausimo dėl būtina visas aplinkybės išsiaiškinti ir pristatyti žmonėms. Aštuntajame pranešimo punkte kalbama apie tai, kad Pagal dabartinę sistemą yra ieškovas atsakovas ir trečiosių šalis gali dalyvauti bylos nagrinėjimą, komisija gali būti ta trečiaja šalimi nagrinėjant bylas Strasbūro teisme. Ir e, jau dabar tokia praktika egzistuoja, net ir ES neprisijungus prie konvencijos. Tačiau vėlgi iškyla klausimas, ar ES turėtų priimti dabar galiojančią tvarką E, ir kodėl reikalinga, kaip yra siūloma, e, išradinėti ir dėkti naujas procedūras, numatant ES e, specifinį statusą. Tegu ES prisijungia ir priima ir susitaiko su tomis taisyklėmis, kurios galioja dabar. Aš manau, iš esmės, kad šios diskusijos rezultatas e, bus toks, kad ES privalės būti atsakovų didesnėme skaičiuje bylų nei valstybės narės, nes komisarė Vedink minėjo, kad jeigu e, valstybės narės norėtų išvengti atsakomybės, tai tuomet ES e, turėtų būti bendra atsakovė tokiuose bylose. Mano atsakymas yra neigiamas iš šį pasiūlymą, nes ES turi prisijimti arba pilną atsakomybę, arba visiškai jos neprisijimti. Bosforo byloje e, geriausiai tokia situacija atsakomybės pasidalymo atsispindi. Aš manau, kad ES teks didesnis vaidmuo nei numatoma dabartinėje pranešimo redakcijoje. Šis klausimas yra sudėtingas ir jis e, bus sunku šį klausimą spręsti dėrybose. Vertėtų įtraukti į pranešimą atskirą dalį, kurie būtų kalbama apie e, prisijungimo įtaką ES teisiai. Mums reikia šią sritį išnagrinėti labai išsamei. Teisėjas Timmermans pareiškė savo nuomonę dėl šio labai sudėtingo klausimo. Tačiau iš esmės mes negalime e, prašyti Europos piliečių e, imtis tokių teisinių priemonių, kurių jie savo šalyje neturi, nes valstybės narėse teisinė situacija yra skirtinga. Todėl manau, kad būtų galima labai lengvai rasti sritis, kuriuose atskiri asmenys negali teikti ieškinių, privatus asmenys negali teikti teismų ieškinių prieš ES dėl jų teisų pažeidimų, todėl labai svarbu, kad e, kadangi bendarbiavimas vyksta tarp nacionalinių ir tarptautinių teismų ir e, privatus asmenys negali kreiptis į tarptautinius teismus, išeitis iš šios sudėtingos e, situacijos būtų galimybė numatyta Luksemburgo teismui paraginti valstybių narių teismus kreiptis į Luksemburgo teismą dėl prejudicinių sprendimų, jeigu juose nagrinėjamos bylos yra susijusios su pagrindinių teisų pažeidimais. Lisabonos teisės kontekste tą būtų įmanoma padaryti ir e, Manau, kad e, būtų blogai, jeigu mes tenktume šios klausimus apeiti. Mano laikas baigėsi. Noriu grįžti dar prie klausimų, kuriuos iškėlė ponas Messerschmittas ir ponas Uns. Tai yra, kaip elgtis e, teisinės kolizijos atveju, kuriai konvencijai ar deklaracijai turėtų būti teikiama pirmenybė. Atsakymas yra tai, kuri daugiau žmogaus teisų garantuoja Europos e, žmonėms e, būtų geriau, kad atitinkamus jų bylas spręstų e, Luksemburgo teismas, to tarpu žmogaus teisų gynėjams, kad Strasbūro teismas. Aš manau, kad dėl šio klausimo reikės dar susitarti ir aš siūlyčiau kaip Hanoverio bylos atveju, kuomet vyko teisinė kolizija tarp asmens duomenų teisės apsaugos ir mm, e, nuomonės laisvės užtikrinimo. Ekspertų nuomonės skiriasi dėl to, e, kokiame teisme turėtų būti ta byla nagrinėjama. Galų galia buvo susitarta, kad Strasbūro teismas turėtų šią bylą nagrinėti ir tačiau dėl jurisdikcijos ginčiai vis dar nesibaigia. Bet kokiu atveju reikia stengtis, kad visi klausimai, kuriuos būtų galima išspręsti paprasčiau, būtų e, paprastai ir sprendžiami, nes ir šiaip sudėtingų klausimų bus pakankamai daug. Ačiū labai. Dėkoju. Dabar galime pradėti diskusijas. Kolegos arba ir kiti ekspertai galėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė, trumpas klausimas. Uh, Tikiuosi, kad jį ir atsakyti pavyksti, pavyks trumpai. Buvo pasakyta, kad kelios Europos tarybos e, šalis, taip pat ir daug Europos Sąjungos valstybių narių nepasirašė arba e, išreiškė išlygų pasirašydamos e, konvencijos įvairius protokolus. Šyrit um, iš komisarės Reding mes taip supratome, kad dar nėra nuspręsta, prie proto, kurios protokolus pasirašytų ES. Taigi mano klausimas toks, jeigu ES pasirašytų protokolą, kurio nepasirašė valstybė narė, tai aš daryčiau prielaidą, kad tuomet tas protokolas taptų ES teisės dalis ir būtų taip pat įgyvendinamas ir tos valstybės narės teritorijoje, nežiūrint tos valstybės narės vyriausybės pageidavimo to nedaryti. Ir paskutinis dalykas yra dėl to, kad ponas Kristoferson tik ką pasakė, dėl to, jeigu e, dvi teisės susikerta, ponas Kristoferson pasakė, kad kaip jis tai aiškina, jis kalba apie tai, kalbėjo apie tai, kurio teismo teisė būtų aukštesnė. Uh, Aš o, kalbėjau apie tai, kur viena teisė baigėsi, kur kita prasideda. Pavyzdžiui, viena teisė yra į žodžio laisvę, kita teisė, pavyzdžiui, yra į žodžio laisvę ar mažumų teisę ar dar kažką. Um, Džordžas Orvelas kaž, tai, apibūdino tokią situaciją, kur dvi prieštaraujančios idėjos egzistuoja vienu metu, tai jeigu būtų kitoks variantas ar Europos taryba tuomet turėtų atsisėsti ir surašyti ribas, kur baigėsi, pavyzdžiui, žodžio laisvė ir kur prasideda kita laisvė. Kad įstatymas nebūtų tuomet, kad, kad nebūtų teismui palikta tokia galimybė kiekvienu atveju spręsti vis kitaip. Muchas gracias, presidente. <clears throat> Yo quería eh, eh, consultar. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Norėjau Europos tarybos atstovų paklausti. Dviejų dalykų. Manau, kad tai bus svarbus dalykai. Ar Europos tarybai reikia uh, kažkokios ad hoc dėrybinės organizacijos. Parlamentinėje asamblėje yra priimami sprendimai ir dėl konvencijos ar Europos taryboje jau yra įsteigtas dėrybų komitetas, ar tai būtų ministrų komitetas, ar atitinkamas sekretori, ar sekretariato atstovų e, kažkokia grupė. Ir kitas dalykas Europos Sąjunga, Europos Sąjunga vis dažniau, iš jos vis dažniau reikalaujama, kad ji dalyvautų renkant teisėjus. Bet ar galima taip pakeisti teises, ar galima pagrysti, kad e, parlamentinės asamblėjos sudėtis gali vieną dieną pasikei, pasikeisti, kad tą vieną dieną joje galėtų dalyvauti Europos parlamento nariai. Aš, pavyzdžiui, to negaliu įsivaizduoti. Ir man atrodo, kad būtų žymiai paprasčiau, jeigu Europos Sąjunga savo, pasiūstų savo kandidatus, o atstovai būtų renkami parlamentinėje asamblėje, net jeigu joje ir nėra Europos parlamento atstovų. Žinau, kad Europos komisija taip pat yra numačiusi tokį pasiūlymą savo dėrybų mandate, todėl norėčiau paklausti, kaip tai būtų praktiškai įmanoma įgyvendinti. Na ir kitas mano klausimas yra skirtas Danijos žmogaus teisų instituto vadovui. ar galima turėti ES įgaliojimus. Mes bandome, ES bando būti tam tikrą prasme valstybė, bet mes nesame valstybė, taigi ES negali dalyvauti tuose procesuose, kuriuose yra kalbama apie bendrijos teisę. Ir valstybės narės, taikydamos bendrijos teisę, turi iš tiesų labai daug veiksmų laisvės. Ir jeigu ES neturi galimybės apginti e, bendrijos teisės akto, pavyzdžiui, direktyvos, e, nes valstybės narės ją įgyvendina kaip jos nori ar kaip jos įsivaizduoja, tai tuomet ES e, atsisako teisės gintis. Aš suprantu, kad tai yra labai sudėtinga problema, tačiau uh, Tačiau kodėl negalima leisti ES ginti savo teisę? Ir ES valstybės narės, taikydamos teisę, ES teisė turi labai daug veiksmų laisvės, taigi su tuo susijęs mano klausimas. Dėkoju. Daf pirmininkė, bandant e, nuspėti, koks yra sudėtingas bet kokios e, prisijungimo sutarties ratifikavimo procesas, gal galėtų tarybos atstovas papasakoti apie politinį kontekstą susijusi su 14 protokolo numatomų įsigaliojimų ir numatomais sunkumais. Mūsų šokiruoja ta mintis, kad dėl šio dokumento gali tekti visų pirma atlikti visas reikalingas procedūras daugiau kaip 40 parlamento, po to dar kartą dar 27 parlamentuose ratifikuojant e, to susitarimo ES pusę. Tikrai nebus viskas greitai. Labai vertinu tarybos sukauptą patirtį iki šiol. su kitais protokolais, tad manau būtų labai naudinga išgirsti jūsų poziciją dabar parlamentui. Kaip žinote, yra tam tikrų netitikimų tarp pagrindinių teisių hartijos ir Europos žmogaus teisių konvencijos. Aišku, kad e, hartija yra pažangesnė ir platesnės apriepties, platesnio masto uh, nei Europos žmogaus teisų konvencija. Ar jūsų manimų Luksemburgui palaipsniui e, sukaupiant jurisprudenciją pagrindinių teisių klausimais pagal hartijos interpretavimą Ar jūs nemanote, kad ilgalaikis poveikis bus Europos žmogaus teisų konvencijos sistemos susilpninimas? Ar ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos gali padidinti tikimybę, kad Europos žmogaus teisų konvencijos sistema bus susilpninta. Ar priešingai, šis ES prisijungimas galėtų sustiprinti tą sistemą. Aš suprantu, kad aišku, toks mm, atsakymas būtų paremtas spėl, daugiau spėlionėmis. Tačiau aš manau, kad atsižvelgiant um, į um, dėrybas um, dėl sutarties būtų labai įdomu išgirsti tokius pamastymus, kad ir spėlionių lygmenių iš ekspertų. Thank you, Chairman. I would, uh, take... Ačiū pirmininkė. Aš prateščiau tą klausimą kurį iškėlė pranešėjas, nes aš kaip ir jis galvoju, jog tikrai gali būti sudėtinga, problemiška įtraukti Europos parlamentą į ES teisėjo parinkimą. Ar būtų įmanoma jūsų manimų padaryti, kad Europos parlamentas rinktų tą Mm, teisėją ir kad po to to teisėjo kandidatūrą patvirtintų parlamentinė asamblėja. Toks būtų mano klausimas. Gerai, sako pirmininkas. Dabar suteiksiu žodį ekspertams, kad jie atsakytų į klausimus. Ponas Holovati. Uh, you, uh, all, I... Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu atsakyti į klausimą dėl rinkimo procedūros. Bendrai atsižvelgiant į konvenciją, į 14 protokolą, čia apie tuos klausimus gal plačiau pakalbės mm, Europos tarybos parlamentinės asamblėjos atstovai dėl teisėjų parinkimo ir išrinkimo procedūros. Visų pirma, noriu pasakyti ir čia paprašysiu pirmininko išplatinti tuos dokumentus, kurie parengti asamblėje. Uh, apie ką aš tik užsiminiau. Tai yra specialusis dokumentas, kurį parengė mūsų sekretoriatas dėl e, rinkėjų rinkimo komiteto, kuris būtent nustatė ir teisėjų išrinkimo procedūrą. Čia yra visa detali informacija apie procedūrą. Svarbiausias dalykas yra, kad negalima kažką daryti kitaip nei numatyta konvencijos, pačios konvencijos atitinkamame straipsnį apie e, procedūrą. Kiekviena iš aukštų susitarančiųjų šalių privalo pateikti sąrašą kandidatų. Tai yra tris kandidatus, kurių kandidatūras teikia aukštoji susitarančioji šalis. Taigi iš ES bus prašoma pateikti tokį sąrašą. Tai yra reikalavimas, kurio negalima pakeisti. Tokia yra konvencija. Dėl visų kitų dalykų, aš jau apie tai užsiminiau ir tam tikrą dalimi tai atsispindi pranešimo penktame punkte kur būtent keliami kai kurie klausimai, kuriuos reikia išsiaiškinti ir dėl kurių turi susidėrėti mūsų institucijos, tai yra Asamblėje ir Europos parlamentas. Pavyzdžiui, aš jau tai paminėjau, bet noriu akcentuoti. Dvi parlamentinės institucijos turi dėrėtis lygiai grečiai su prisijungimo dėrybomis. Tos dėrybos turi vykti lygiai grečiai nes e, asamblėjos teisėjų pakomitetis yra labai specifiškas. Jis yra sudarytas iš um, politinių grupių atstovų, bet ne 47 valstybių atstovų. Todėl pabrėžiame kad aukštošios susitariančiosios šalies dalyvavimas ir ypač Europos parlamento dalyvavimas šiuo atveju yra labai sveikintinas, nes kaip jau minėjau, visa eilė nacionalinių parlamentų taip pat dalyvauja šiame procese. Tačiau tai, kokiu būdu ir kokiu mastu Europos parlamentas norėtų dalyvauti tame procese, tai čia jau aišku, jum patiem reikėtų visų pirma dėl to nuspręsti, o po to aišku dėrėti su asamblėje ar aptarti darbo grupėse. Nes be abejo reikalingos aiškios taisyklės dėl to, ką, kiek kiek ir kaip Europos parlamento nariai galėtų dalyvauti pakomitetyje, kuris mm, parenka teisėjus, atsižvelgiant į tai, kad su, aukštoji susitarančioji šalis turi teisę ten būti atstovaujama. Tai taip pat yra paremta ir šio pakomitečio darbo praktika. Dabar dėl pasiūlymo, kad Europos parlamentas turėtų turėti kažkokių tai atstovų parlamentinėje asamblėje mm, balsavimo metu. Čia vėlgi, aš manau, mm, dviejų institucijų susitarimo reikalas. Svarbiausia yra pradėti diskutuoti šios klausimus. Kai kurie dalykai yra aiškus ir mm, diskusijų nereikia, tačiau aukštoji susitarančioji šalis turi teisę pateikti uh, sąrašą, o po to jau parlamentė asamblėje, Europos parlamentas susitars, aišku, Europos parlamentas visų pirma viduje priims sprendimus, o po to suderins juos su parlamentinė asamblėje dėl to. Bet teisėja išrenka Europos tarybos parlamentinė asamblėje. Man atrodo, viskas yra aišku. Uh, nes tai yra numatyta Europos žmogaus teisų konvencijoje. Aš dar kartą norėčiau perduoti tą pagrindinę žinią. Tai, kokiu mastu jūs norite, kaip Europos parlamentas, dalyvauti šiuose procesuose, čia visų pirma yra jūsų reikalas nuspręsti, o po to jau, aišku, institucijos bandys viską aptarti ir nustatyti aiškės taisyklės, kad būtų laikomasi tų taisyklių ir laikomasi pačios konvencijos reikalavimo. Ačiū. Gracijai. Dėkoju. Dabar žodžiu tiksiu poniai Tulkiams. pas de compétence du tout pour évoquer euh, cette question de, de l'élection des juges. Pour nous, il est évidemment extrêmement important. Iš tiesų, aš neturiu kompetencijos pasisakyti apie teisėjų rinkimus, tačiau mums yra svarbiausia, kad teisėjas e, atstovautų ES vertybėms ir teisiniai kultūrai. O kaip atrodys pati procedūra, tai nėra taip svarbu. Svarbiausia, kad tas teisėjas turėtų minėtas savybės. Norėčiau pakomentuoti dėl tos teisių kolizijos, nes yra skirtingos teisės ir uh, jeigu mes ir pavyzdžiui, kad hartijoje ir konvencijoje yra skirtingos nuostatos, kurios e, konfliktuoja tarpusavėje. Pavyzdžiui, 80 straipsnis, kur yra kalbama apie autonomišką apie autonominę teisę. Toliau, kalbant apie interpretacijos konfliktą, yra yra tokių teisių, apie kurias yra kalbama ir konvencijoje, ir hartijoje. Tai reiškia, kad mes turime suderinti šitos dokumentus. Tai yra numatyta net ir Lisabono sutartyje, jeigu aš neklystu, kaip papildomas įsipareigojimas. Tačiau iš tiesų tai yra tokia, toks bendro pobūdžio klausimas, kad aš e, nenorėčiau dėl jo pasisakyti toliau dėl protokolo. Jau Žakė pranešime aš su dideliu susidomėjimu e, klausiau apie tai, apie tą prisijungimą prie protokolo. Iš tiesų tai yra svarbus dalykas ir mes čia kalbame apie, taip pat apie hartijų e, ratifikavimą. Negalima jų diskriminuoti. Lygiai tą patį galima pasakyti apie 12 protokolą, nes svarbia, svarbu vaidmenį čia vaidina būtent e, apsauga nuo diskriminavimo. Ir mes, e, primdami savo sprendimus, e, taip pat remiamės tą, tuo protokolu. Tai iš tiesų jį reiktų būtinai ratifikuoti, nes mes juk de, giname šias vertybės. Dėkoju, sako pirmininkas. Kas dar norėjo pasisakyti? Still percent. Vuoi parlare? Eh? Sì. Come si chiama? Vuole prendere la parola anche il signor, come si chiama, Freud? Ponas Freud norėtų pasakyti taip. Briefly to respond to two of the questions that have uh, not been covered so far. The first... Ačiū už sutikite galimybę atsakyti į du iš trijų klausimų. Klausimus dėl darybų formato. Uh, iš e, Europos tarybos e, pusės e, dėrėsis ir priims sprendimus dėl darybų formato ministrų komitetas. Ir manau, kad atsižvelgsime šią dieną išsakytus pageidavimus, kaip įmanoma sklandžiau vykdyti darybos ir greičiau jas užbaigti. Todėl būtų galima sukurti neformalę darbo ir darybinę grupę, kurią, pavyzdžiui, sudarytų tam tikras ES e valstybių narių atstovų skaičius bei ne ES valstybių atstovų skaičius bei taip pat joje turėtų dalyvauti ES komisijos atstovai. Tai užtikrintų gerą tarpusavio kontaktų palaikymą ir informacijos pasikeitimą tarp valstybių narių apie ką kalbėjo Europos tarybos parlamentinės asamblėjos atstovai, nes abi renkamosios institucijos turės didžiulę įtaką darybų proceso metu. Kitas atsakymas yra į klausimą, kurį uždavė ponas Daf dėl to, ko turėtume pasimokyti iš patirties, kuri buvo sukaupta ratifikavus 14 protokolą. Aš siūlyčiau, kad 14 protokolo ratifikavimo klausimas būtų traktuojamas kaip unikali politinė patirtis. Privalome nepamiršti, kad šiuo atveju tik viena valstybė dalyvavo Šiame specifinėme procese reikia prisiminti, kad to šalies vyriausybė pasisakė už ankstyvąjį ratifikavimą. Manau, kad plačių išvadų padaryti mes negalime šią patirtimį remdamiesi, tačiau turėtume traktuoti tą atvejį kaip vienetinį. Aš manau, kad dauguma valstybių narių dabar turėtų pasinaudoti unikalią galimybę visoje ES teritorijoje sukurti vieningą žmogaus teisų erdvę, kuomet 27 valstybėms narėms galiotų tie patys žmogaus teisų standartai, kuriuos prižiūrėtų tas pats žmogaus teisų teismas. Mes tikimės, kad e, tokiu požiūriu vadovaudomės galėsime sklandžiai darytis ir greitai užbaigti darybų procesą. Ačiū. Žodis teikiamas ponai Daf. Dėkoju už e, jūsų mintis išsakytas dėl 14 protokolo ratifikavimo ir išimtinių aplinkybių su jo ratifikavimu susijusiu. noriu pasakyti, kad e, iš ES pusės veikiausiai dėrėsis e, komisija arba išorės veiksmų tarnyba, tačiau darybose turbūt nedalyvaus valstybės narės atskirus. Kristoferšinas profesorius norėtų pasisakyti. Ačiū labai. Ponas Brons uždavė klausimą, ar ES prisijungimas prie 12 protokolo leistų taikyti šį protokolą valstybėje narėje. Atsakymas yra neigiamas. 12 protokolas, kuriame kalbama apie bendruosius europinius standartus ir diskriminavimo draudimą, jau dabar yra ES pagrindinių teisų hartijos sudėtinė dalis. Todėl nediskriminavimo principas taikomas jau dabar bendrijos teisėje, numatant atitinkamus apribojimus, tačiau e, tai nepaverčia šio 12 protokolo privalomų teisinių dokumentų Junktiniai karalystiai kitoms valstybėms, kurios nėra ratifikavusios atitinkamų teisės aktų. Kitas klausimas yra susijęs su teisinėmis prievolėmis, kurias atiteks Europos Sąjungai. Europos Sąjunga galės naudotis visomis teisėmis pagal konvenciją, kaip Europos Sąjunga, kaip atskiras teisinis vienetas ir po to valstybės narės turės e, vadovautis atitinkamomis e, konvencijomis ir jos dalimis, kurias yra ratifikavusios pačios. Jau minėjau tokią situaciją, leis įsivaizduoti mums Europos Sąjungą kaip šveicarišką sūrį, konvencijos ratifikavimo kontekste, tačiau tokia yra gyvenimo realybė, reikia kalbėti apie atskiras prievalės tenkančias valstybėms narėms ir teksančias ES pagal šią konvenciją. Ponas Bransas uždavė klausimą dėl e, teisinės kolizijos. Pateiksiu pavyzdį. Įsivaizduokite, kad vyksta vienu maršrutu dvi demonstracijos ir reikia apsispręsti dabar, kuriai e, demonstrantų grupiai teikti pirmenybę ir leisti demonstruoti toje vietoje, o kuriai neleisti. Tas pats galioja ir šioms dviejoms teisinėms sistemoms. Jeigu mes pradėsime diskusijas, kur yra nuomonės laisvės ribos, idėja yra gera, tačiau nustatyti tas ribas yra labai sunku. Teismai specifiniais atvejais e, apsisprendžia specifiškai, parlamentai tačiau gali išreikšti savo teisę dėl e, atskirų bylų susijusių su nuomonės laisvę, išraiškos laisvę. Ir ta, toks klausimas galėtų svarstyti Europos parlamentas, kiti parlamentai. Pranešėjas klausė, kodėl mes pasisakome prieš e, bendros atsakomybės procedūrą. Situacija yra visiškai skirtinga. Jeigu mes norime, kad sistema veiktų rimtai, kodėl neturėtume pasakyti, kad tik tai tuo atveju, kuomet byla yra iškeliama vienai valstybei, tai valstybei ir turėtų tekti atsakomybė, jį pati ir turėtų gintis pagal bendrijos teisę. Jeigu komisija norėtų pasisakyti, ji gali dalyvauti byloje kaip trečioji šalis ir jau dabar tai yra įmanoma. Su sąlyga, kad kad ne byla yra keliama ES, o ne atskiri valstybei nariai, tuomet reikia ieškoti mechanizmo, kaip perkelti atsakomybės dalį iš vienos valstybės narės visai ES. Aš nežinau, kaip tokia sistema turėtų veikti, tačiau aš nepasisakau už naujas procedūrinės taisyklės tam, kad būtų prisitaikoma prie ES situacijų, ES turėtų vienodomis sąlygomis prisijungti prie konvencijos, toks yra mano požiūris. Ponas Daf uždavė klausimą dėl nesuderinamumo tarp Hartijos ir tarp ES ir kad egzistuoja rizika prisijungus prie konvencijos, kad pablogės ES žmogaus teisų padėtis. Tai yra spekulacijos, tiek hartijos, tiek konvencijos standartai, manau, supanašės po prisijungimo ES prie konvencijos Šiandien kai kuriuose sritise mes matome, kad Europos teisingumo teismas taiko griežtesnius reikalavimus, nagrinėdamas e, atskiras bylas, nei numato pagrindinių teisių hartija. Gali tačiau atsitikti taip, kad teisingumo teismas e, nenorės e, taikyti griežtesnių standartų, kuomet šios dvi sistemos pagal hartiją ir pagal konvenciją tarpusavyje persipins. Ačiū. Ponas Krameris paprašė žodžio, jis yra komisijos darbuotojas atsakingas už teisingumo ir žmogaus teisų klausimas. Uh, um, uh, Atsakysiu į gerbiamo uh, nario Brons klausimą dėl to, kaip kokia bus valstybės narės situacija, jeigu ES prisijungs prie protokolo, kurio ta valstybė narė neratifikavo. Atsakymas yra Lisabono sutarties 8 protokolo antrame straipsnėje. Tai yra, kad valstybės narės situacijai poveikis neturėtų atsirasti dėl to. Tik tai man problema kiltų dėl sutarties dėl ES veikimo 216 straipsnio antros dalies, kur yra pasakyta, kad ES sudarytos tarptautinės sutartys yra privalomos ES institucijoms ir valstybėms narėms. Todėl mūsų manimų ir komisarė Reding širitai pabrėžė, labai svarbu, kad stojimo sutartyje būtų aiškiai įrašyta taisyklė, pagal kurią prievolės pagal um, esminės nuostatas dėl pagrindinių teisių ir laisvių um, būtų sukurtos tik tai pagal ES institucijų sprendimus. Tai yra aiškus atskirimas, kadangi tai yra teisinis ir politinis klausimas kai kuriuose valstybėse narėse, kad būtų išsaugota valstybių narių pozicija, kad ji nepasikeistų. Taigi, labai svarbu, kad e, valstybių narių padėtis nepasikeistų ne tik tai viešojo tarptautinėje teisėje, kas ir būtų neįmanoma, bet taip pat, kad nepasikeistų ir ES teisės lygmenių, kad valstybėms narėms nekiltų naujų prievolių iš ES teisės pusės pagrindinių teisių srityje pagal tai, kas yra dabar apibriešta hartijos ir pagrindinių ES teisės principų, kad ES prisijungimas prie konvencijos mūsų manimų neturėtų sukurti papildomų prievolių valstybėms narėms žmogaus teisų srityje. Ir labai svarbu tai turėti omenyje. Kuomet bus užtikrintas toks pilnas atskirimas, tuomet tai jau bus tik grinai politinis pasirinkimas, kur jūs galėsite labai laisvai pasirinkti, uh, ES galės laisvai pasirinkti, prie kurių protokolų prisijungs. Bet reikia labai aiškiai skirti du dalykus. Tai yra atskirų valstybių narių situacijos e, iš, išlaikymas nepasikeitusios ir e, sprendimas dėl to, prie kurių protokolų ES turi prisijungti. Ir jei leistumėt, dar vienas žodis dėl mechanizmo pagal kurį būtų bendra atsakovai. Tai yra pono Kristofersen klausimas. Mes galvojame, kad tai yra prisijungimo kertinis asmuo, kad sąjunga gautų tą teisę. Kaip teisėjas Timmermans šį rytą pasakė, dėl esminių klausimų Pagrindinė e, pridėtinė vertė būtų būtent e, iš procedūrų požiūrio taško, kad ES galėtų įstoti į bylos e, procesą ir pagal konvenciją. Ir čia šis meha, bendra atsakovų mechanizmas yra labai svarbus. Nes jeigu pažvelgtumėm į precedentus, Bosford bylą pavyzdžiui, net jeigu valstybės narės tik tai tiesiog įgyvendina ES teisės aktus savo teritorijoje ir valstybė narė vis tiek išlieka atsakinga už savo veiksmus, net jeigu jie įgyvendinti visiškai paisant ES teisės. Ir jeigu tai yra privaloma pagal ES teisę. Ir tik pagal bendrą atsakovų mechanizmą ES turės teisę apginti savo teisės aktų atitikimą konvencijai. O taip pat, jeigu būtų toks atvejis, kuomet teismas nuspręstų, kad yra pažeidimas, tai ES taip pat privalėtų paisyti to sprendimo. Ir tai yra irgi labai svarbus aspektas, nes tuomet ES būtų privalėtų paisyti to sprendimo ir tinkamas sistemos veikimas būtų užtikrintas kad tuo met, kaip būdama bendra atsakovė ES, būtų ES pilnai privalėtų taip pat ir tą, e, su, tą e, sprendimą įgyvendinti, jo paisyti. Tai yra labai svarbu taip pat ir ieškovui, nes jis turėtų antrą atsakovą, kuris būtų patikimas. Ir čia ES nesiektų kažkokio tai imuniteto, neliečiamybės šiuo atveju. Būtų užtikrinta, kad ES teisės specifika būtų tinkamai apginta. Bene, grazie e prego di prendere la parola come da lui. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Jean-Paul Jacquet. Dėkoju, ponė pirmininkė, dėl klausimo. Dėl bendruo atsakovų norėčiau pateikti vieną pavyzdį. tarkime, kalbėtume apie duomenų sulaikymą. Čia buvo tam tikrų problemų su, Rim, su Rumunija ir iš šio teksto visiškai nėra aišku, ar čia remamasi bendrijos teise, ar, ar e, viskas priklauso nuo to, kaip valstybė narė įgyvendina atitinkamus teisės aktus. mes, pavyzdžiui, atskirų valstybių narių atveju nežinome, kaip reikia taikyti e, teisę. Todėl ES turėtų būti atskira e, sutarties ar konvencijos šalis ir būtent ES tekstuose, teisiniuose tekstuose reikėtų ieškoti atsakymo. Toliau kitas dėl protokolų ir dėl valstybių narių nenoro juos ratifikuoti. Man atrodo, šiandien jau daž... kelis kartus buvo minėta ta problema ir e, Europos Sąjungai tai galioja jos kompetencijų ribose ir galioja taip pat valstybėms narėms e, remiantis ES teise, taip jau be, bent išaiškino teisingumo teismas. Taigi Čia nėra kišimosi į vidinę valstybių narių e, kompetenciją, čia yra kalbama tik apie bendrijos teisės taikymą. O pati ES gali nuspręsti, ko ji nori. Ir man sukėlė susirūpinimą e, ponios Redings pasisakymas, e, kad visa tai vyks dviem etapais, dviem, dviemis fazėmis. Aš negaliu įsivaizduoti tokio proceso. E, tai būtų neįmanoma, jeigu, pavyzdžiui, komisija dėrybų procese pasakystų, kad mes dabar tikrinsime protokolus, tai tada tai turėtų prasme. Bet jeigu yra sakoma po to kažkada, e, tai yra neaišku, kada galbūt ir niekada tai bus tikrinama, tai jau kelia problemų. Ir dėkoju, ponė pirmininkė, kad leidote man pasisakyti. Dėkoju, sako pirmininkas. Na, baigėme šį keitimąsi nuomonėmis ir periname prie antrojo diskusijų raundo. Suteiksiu žodį ponui Francis Jakobs. Jis yra King's College Londone profesorius ir buvęs ES Teisingumo teismo generalinis advokatas. Very pleased to have the opportunity of um, addressing the committee. Ačiū, kad suteikite galimybę pasisakyti jūsų komitete, atsakyti įdomius klausimus. Norėčiau pradėti nuo pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto. Būtų galima įtraukti į rezoliuciją štai kokias nuostatas, tačiau taip pat atsižvelgti ir į mintis išsakytas šiandien bei kartu paminėtus argumentus. Taigi trumpai argumentai už prisijungimą prie konvencijos, kaip jau buvo minėta. Dabar Lisabonos sutartis numato prievalę prisijungti prie konvencijos, reikia gyvendinti šią prievalę. Argumentai už. Daugiausiai yra susiję su sąlygomis, pagal kurias e, ir pasiekmėmis prisijungimo. Pirmajame papunktyje kalbama apie tai, kad e, prisijungimas prie konvencijos turi būti veiksmingas procesas. Čia man atrodo, kad ES turėtų siekti prisijungusi prie konvencijos. Vienodomis sąlygomis su valstybėmis narėmis joje dalyvauti be jokių išimčių arba išlygų, atsižvelgiant ES specifiką. Galbūt reiktų atsižvelgti į tam tikrą įgaliojimų pasiskirstimą tarp ES ir valstybių narių, prie ko aš grįšiu vėliau. Europos Sąjunga jau dabar yra įsipareigojusi gerbti žmogaus teisės, taip pat ir žmogaus teisų konvencijos nuostatas, nors ir nėra ratifikavusi šios konvencijos bei prie jos prisijungusi. Praktinis prisijungimo tikslas turėtų būti galimybė numatyti, nu, leidžianti naudotis tam tikromis teisinėmis priemonėmis pagal konvencijos sistemą, pagal Lisabonos sutartį. Teisingumo teismui, teisingumo teismo jurisdikcija pirminės teisės srityje yra neįmanoma. Taip pat e, privatus asmenys negali kreiptis į teismą. Todėl tam tikromis teisinėmis priemonėmis pirminės teisės kontekste fiziniai asmenys naudotis negali ir vienas iš pagrindinių prisijungimo privalumų ir būtų galimybė peržiūrėti pirminę teisę ir leisti fiziniams asmenims kreiptis į Strasbūro teismą, o tai leistų Teisingumo teismui tobulinti savo jurisdikciją, nes yra žymiai vertingiau išnagrinėti bylą ankstesnėje instancijoje prieš kreipiantis į Strasbūro teismą. Man tuo tarpu atrodo, kad e, leidžiant žmogaus teisų teismui peržiūrėti pirminės teisės nuostatas galėtų sukelti tam tikrų problemų. Kai kuriuose komentaruose buvo sakyta, kad e, tokiu būdu žmogaus teisų bylose būtų numatyta per didelis, per plačias galimybės peržiūrėti ES pirminę teisę, tačiau iš tikrųjų taip neatsitiktų, žmogaus teisų teismas negalėtų vertinti ES teisės normų. Atskiros valstybės valstybės netgi nesugebėtų priversti Strasbūro teismo priimti sprendimų dėl sudarinamumo su ES teisė. Strasbūro teismas tik tai turėtų galimybę nuspręsti, ar buvo pažįstos žmogaus teisės pagal konvencijos nuostatas ar ne. Tokios būtų pasiekmes, kurias pajaustų valstybės arba, tiksliau, tokias išvadas turi padaryti valstybės ir ES pačios savo, nes nėra netgi numatyta pateikti apeliaciją dėl atitinkamo e, Strasbūro teismo nutarimo. Todėl nekyla jokių problemų suteikiant Strasbūro teismui platesnius įgaliojimus peržiūrėti pirminę bendrijos teisę. Panašus atsakymas ir į klausimą dėl teismų kompetencijos. prisijungus prie konvencijos ir visiškai aišku, kad kompetencijos ES nepadidėtų. Kaip teisingai minėjo profesorius Žakė, neegzistuoja jokio tarpusavio ryšio tarp klausimo ar ES yra pasirengusi e, laikytis tam tikrų teisės normų ir ar turi tam reikiamų kompetencijų. Grįžkime prie tikėjimo laisvės, prie religijos pasirinkimo laisvės klausimo. Teisingumo teismas jau yra prieimęs atitinkamą nutarimą, kad ES privalu gerbti religijos teisę pasirinkti religiją. Todėl manau, kad e, kolegų išsakytos mintis dėl kompetencijų ir įgaliojimų išsiplėtimo yra e, ir būkštavimai yra ne be pagrindo. Taigi šioje srityje taip pat negalima išvelgti jokių problemų susijusių su prisijungimu prie žmogaus teisų konvencijos. Ta pati būtų galima pasakyti ir apie protokolus. Man atrodo, kad Europos Sąjunga turėtų atitikti bendruosius reikalavimus, kurie leistų jai dalyvauti konvencijos taikymo sistemoje todėl turėtų prisijungti prie visų svarbiausių konvencijos protokolų, turėtų atsisakyti išlygų, kiek tai yra įmanoma. Turint omenyje, kad ES prisijungs prie protokolų, ta aplinkybė niekaip neįtakoja valstybių narių pozicijos, kurios nepasirašė protokolo arba pareiškė tam tikrų išlygų gali atsitikti, kad e, kai kurios teisės iš konvencijų, pagal konvencijos nuostatas, kurios nėra labai svarbios ES teisė, pavyzdžiui, teisė į gyvybę, e, nebus pažeistos, e, todėl nėra priežasties nepasirašyti konvencijos protokolų ES. Aš taip pat nenorėčiau, kad ES vengtų įsipareigojimo pasirašyti protokolus tam, kad užsitikrintų bendrąją e, savo teisę pasirašyti šios protokolus vėlesnių laikotarpių. Reikia suvokti, kam skirti yra protokolai ir e, pasirašant juos dabar būtų galima žmonėms lengviau paaiškinti protokolų ratifikavimo svarbą dėl anksčiau minėtų priežasčių. Dėl praktinių klausimų ES vaidmuo, jos sant, kalbant apie santykius tarp žmogaus teisų teismo ir ministrų komiteto, rezoliucijos penktasis punktas apie tai kalba. Pirmiausiai, ES turi turėti galimybę nominuoti teisėjų kandidatūras, todėl kad, manau, ES bus atsakovų nemažoje bylų dalyje ir kad tokia yra ES teisinės kultūros tradicija. Taip pat nemanau, kad uh, ES atstovaujančių teisėjų darbo nereiktų apriboti vien tik tai bylomis, kurios yra tiesiogiai susijusios su ES. Dėl e, paskirimo, teisėjų paskirimo procedūros, kaip jeigu įmanoma, reiktų taikyti įprastinę tvarką. Nesvarbu, kokie procedūriniai ar instituciniai susitarimai bus pasiekti, trys kandidatai turės būti nominuoti tam tikro proceso eigoje, reikia numatyti tam tikrų procedūrinių saugiklių, užtikrinti būtinas nominavimo proceso skaidrumą. Asmeniškai manau, kad Europos parlamentui nereikia paskirti savo atstovų, kurie dalyvautų Europos tarybos parlamentinės asamblėjos posėdžiuose, kuriuose bus nominuojami kandidatai į teisėjus. Europos parlamentas galėtų pagal naują Lisabonos sutartį siūlomą procedūrą, pagal kurią yra skiriami generaliniai advokatai, teisingumo teismo bei teisėjai, galime daryti išvadą, kad trijų kandidatų iškelimo procese Europos parlamentas galėtų vaidinti panašų vaidmenį, taip pat nominuojant kandidatus į žmogaus teisų teismą. Kalbant apie ministrų komitetą, akivaizdu, kad jame Europos Sąjungai turėtų būti atstovaujama ir visose bylose ne tik priimant gali, galutinius sprendimus, tačiau taip pat ir kontroliuojant, kaip teismo sprendimai yra įgyvendinami. Be abejonės ES e, ministrų komitete atstovaus komisija, bet kokiu atveju. Dėl tarp valstybinių ieškinių, apie kuriuos kalbama šeštajame punkte, šis klausimas yra vienas iš sudėtingiausių. Atrodo, kad teisinga yra taikyti, netaikyti galimybės teikti tarp valstybinius ieškinius e, bendrijos teisės kontekste bent jau, tačiau man pirmiausiai neaišku, kodėl tokia išimtis yra numatoma, remiantis 300 e, 44 ES veikimo sutarties straipsnių, kuriame teigiama, kad valstybės negali viena kitai teikti ieškinių žmogaus teisų teisme, tačiau aš nesu tikras, kad naujomis aplinkybėmis prisijungus prie konvencijos būtų galima šią nuostatą taikyti, apriboti išimtis tik tai, ir taikyti jas tik tai toms sritims, kuriuose kurios yra tiesiogiai susijusios su ES teisė, taip pat yra šiek tiek abejotinos, nes uh, Čia kiltų klausimų dėl žmogaus teisų teismo kompetencijos. Galbūt mums reiktų šiame etape nesikoncentruoti ties sudėtingiausiais klausimais. Galbūt geresnis sprendimas būtų atidėti šias problemas į šalį ir pažiūrėti, kaip viskas veiks praktikoje ir jeigu matysime, kad teisingumo teismas arba žmogaus teisų teismas pats sugebės rasti tam tikrus problemų sprendimo būdus, kurie yra nereglamentuoti sutartyse arba prisijungimo sutartyje. <clears throat> Reiktų pasikliauti teismų praktiką ir nesistengti spręsti visų problemų iš anksto dar su jomis nesusidūrus man akivaizdus yra vienas dalykas, tai yra kuomet žmogaus teisų teisme Europos Sąjunga yra atsakovė, tai turėtų būti atsakovė ir tuo atveju, jeigu byla yra iškeliama vienai valstybei nariai, tai yra bendra atsakovo principas turėtų būti taikomas. Aišku, čia kyla klausimų dėl tam tikrų įgaliojimų, kompetencijų pasiskirstimo tarp ES ir valstybių narių, tačiau e, nustačius žmogaus teisų pažeidimo atvejį, Manau, kad žmogaus teisų teismas neturėtų priimti sprendimo, kokia institucijai e, tenka atsakomybė už atitinkamą pažeidimą. Bosforo bylą galiu priminti ir ES pati galėtų tuomet nuspręsti. Taigi problemos, mano nuomonė, nėra tokios didelės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio. Aš jau viršiau nustatytą kalbėjimo laiką dar nepaminėjau keletą aspektų, atsiprašau. Tiksliau paminėjau tik keletą. Baigdamas noriu pasakyti dvi bendro pobūdžio pastabas. Man atrodo, kad prisijungimo procese mes turėtume siekti kaip įmanoma mažiau keisti dabar galiojančią sistemą. Visiškai pritariu teisėjai Tolkinsui sistema turi likti kaip įmanoma paprastesnė ir suprantamesnė, todėl aš manau, kad reiktų numatyti specialias uh, apeliacijos teikimo sistemas arba galimybės apskūsti uh, žmogaus teisų teismo e, sprendimus, nes e, Teisingumo teismas neturi jokių įgaliojimų, nėra kompetentingas nagrinėti sprendimus, kuriuos priima žmogaus teisų teismas vienos ar kitos valstybės narės atžvilgių. Kitas klausimas yra šiek tiek labiau kontroversiškas. Man atrodo, kad žmogaus teisų konvencija ir toliau turėtų išlikti pagrindiniu žmogaus teisų apsaugos standartų ES, net ir įsigaliojus pagrindinių teisų hartijai, kurios apriptis yra platesnė. Tačiau hartijos teisės, kurios atsispindi konvencijoje turėtų būti interpretuojamos taip, kaip e, yra numatyta pagal konvenciją. Nepamirškime, kad hartijos apriptis yra labai ribotas, įtaikom, ribota įtaikoma tik tai valstybių narių institucijoms, ES institucijoms. Todėl e, taikymo kriterijus nustatyti yra pakankamai sudėtinga. Hartija nėra taikoma 20 ne ES valstybių narių. Siekiant išvengti fragmentacijos, manau, kad reiktų ir toliau traktuoti konvenciją kaip svarbiausią <clears throat> priemonę užtikrinančią žmogaus teisės, taip pat ir ES, tai labai svarbu, kad ES siektų stiprinti konvencijos sistemą, o ne ją silpninti. Ačiū pirmininkai. Dėkoju. Toliau ponos, ponios Anos Benaki pranešimas. Ji buvo Graikijos parlamento pirmininkė ir yra Atenų universiteto teisės profesorė. Prašau. Που μου δίνετε το λόγο και θέλω να τον χρησιμοποιήσω στην αρχή για να συγχαρώ θερμά τους iš pat pradžių norėčiau pasakyti, kad labai šiltai sveikinu šių klausimų rengėjus. Labai džiaugiuosi tuo, kaip viskas yra organizuota šiandien. Esu paskutinė kalbėtoja šiandien. Jau tai yra iš dalies ir gerai, bet iš dalies ir blogai, nes ankstesni prelegentai jau didžia dalimi aptarė tuos klausimus, kuriuos ketinau analizuoti aš. Taigi galimas prie ES prisijungimas prie Europos žmogaus teisų konvencijos, kaip jau buvo paminėta, yra didelę simbolinę institucinę reikšmę turintis įvykis. Jau nekarta kalbėta apie simbolinę šio įvykio prasme, tad aš daugiau dėmesio sutelksiu į institucinius aspektus ir tai, ka, kaip įtakos šis prisijungimas du, dviejų pagrindinių teisės instrumentų veikimą. Turiu omenyje ES sutartį ir konvencijos sistemą, tai yra žmogaus teisų įgyvendinimo teisės aktus, kaip šios teisės bus vienodinamos. Labai svarbu galvoti apie tai, kaip abi šios sistemos dalis stiprina um, piliečių teises, um, pagrindinės teises reikia galvoti apie procedūrinę teisę ir aišku apie mm, įvairių pagal šias sistemas ir konvenciją sukurtų struktūrų veikimą ginant žmogaus teises. Taigi pažvelg, pažvelgime į materialinę teisę ir reikia pasakyti, kad pagrindinių teisių hartija buvo integruota į ES sutartį ir tokiu būdu buvo išspręsta labai daug problemų dėl teisinių koalizijų ar dubliavimuose. 51 straipsnis, 52 straipsnio trečia dalis čia yra itin svarbios. Šio, šių straipsnių nuostatos papildytos nuostatomis. Uh, aiškinamajame memorandume ir konstatuojamoje dalyje. Be to, reikia nepamiršti žmogaus teisų teismo ir teising, ES teisingumo teismo jurisprudencijos indėlio. Aišku, kad šių dviejų teismų jurisprudencija padeda įgyvendinti šios ryties garantijas. Todėl galime tikėtis, kad bus galima visiškai harmonizuoti teisinės bazės šioje srityje. Dabar dėl Luksemburgo teismo. Viena vertus, aiškiai matoma tendencija vadovautis konvencija žmogaus teisų gynimo srityje, tarsi konvencija jau ir tai būtų ES teisės dalis. Pažiūrėkime, pažiūrėjau, 2006 metų Ispanijos bylą prieš Junktinę karalystę, kur Luksemburgo teismas byloje, kurią Ispanija iškėlė Junktinė karalystėje dėl Gibraltaro neįtraukimo į Europos parlamento rinkimus, uh, Taip pat Matijus prieš Junktinę karalystę bylą 99 metais, kur taip pat buvo e, kelta byla dėl, dėl veiksmų prieštaraujančių konvencijai. Luksemburgo teismas pasakė, kad Matijų bylos sprendimas, kurį priemi Luksemburgo teismas, galioja šioje srityje ir juo turi būti vadovaujamasi. Taigi kyla klausimas, kas yra pirminė teisė Europos Sąjungoje ir kita vertus, kas yra Strasbūro teismo jurisprudencija dėl Europos Sąjungos, koks to santykis su Luksemburgo uh, teismo jurisprudenciją. Galime prisiminti Zolotukino bylą prieš Rusiją, kur Strasbūro teismas tam, kad išaiškintų vis įdėm taisyklę ir ypač įdėm taisyklė, tai yra taisyklė, kuri yra aiškiai matoma ir konkurencijos teisėje, ir Šengeno teis, teisinėje bazėje. Europos Sąjunga, tai e, buvo pasiremta šios taisyklės apibrėžimu Europos Sąjungos teisėje kaip materialinių faktų. Taigi, tai yra labai svarbus sprendimas, nes jis nulėmė visą bendrą požiūrį iš šių aspektų. Arba, pažiūrėjau, jeigu prisimintumėm Bosforus prieš Airiją bylą, uh, kur buvo pripažintas žmogaus teisų ekvivalentiško gynimo principas ES teisėje, kuris yra ekvivalentiškas konvencijos numatytom gynimo e, nuostatom e, šį sprendimą galima pakeisti tik tuo met, jeigu yra nustatomi esminiai trūkumai. Mes dabar nega, neturim galimybės leistis į detalės, tačiau tai rodo, kokie, svar, kokie svarbus yra ryšiai tarp šių dviejų sistemų. Aišku, tarp dviejų šių teisinių um, sistemų yra ir esminių skirtumų. Pavyzdžiui, preambulėje kalbama apie teisę savęs neinkriminuoti. Strasbūro teismas gana plačiai taiko šią nuostatą pagal konvencijos šeštąjį straipsnį. Ši, ši teisė apima įvairius pareiškimus, taip pat ir netiesioginę informaciją ir jį traktuojama plačiau nei, pavyzdžiui, ES konkurencijos teisėje, kur ji jį ši teisė apsiriboja tik tai pareiškimais, kurie tiesiogiai inkriminuotų patį asmenį. Arba, pavyzdžiui, jeigu pažvelgtumėm į prieglopščio teisinę bazę, laikino sulaikymo teisinės nuostatas, Strasbūras leido prieglopščio prašančius asmenys sulaikyti septynioms dienoms, tuo tarpu ES nėra tokio sulaikymo galimybės numatyta. Dėl neteisėto išsiuntimo iš šalies taip pat atitinkami kriterijai galėtų būti paminėti. Konvencijoje taip pat aiškiai matome skirtumų dėl to, kokie kriterijai gali būti uh, taikomi, nusprendžiant, ar išsiuntimas iš šalies yra teisėtas ar ne. Kalbant apie tai, labai svarbu, aišku, analizuoti, kurie teismai, kokius kriterijus konkrečiai taiko. Tačiau teisinis procedūrinis suvienodinimas žmogaus teisų srityje suvienodinant ES teisės aktų ir konvencijos nuostatas, jau yra smarkiai pažengęs ir mes tikimės, kad e, tas suvienodinimas bus dar didesnis, kuomet ir procedūros šių abiejų Europos teismų bus suvienodintos, taip pat ir e, įvairios struktūros bus suvienodintos. Aš manau, kad jeigu bus įmanoma išspręsti šios klausimus, tai visi kiti klausimai kaip ir automatiškai išsispręs. Dabar dėl teismų procedūrų. Aišku, yra dar tam tikrų neišspręstų klausimų, pavyzdžiui, dėl Strasbūro teismo ir dėl to, kurios bylas gali būti priimtos uh, E, sprendimui Strasbūro teisme. Taip pat dėl to, kas gali būti e, tų bylų šalis ir dėl, taip pat dėl santykių tarp šių dviejų teismų. Vienas dalykas yra aišku, kad e, Strasbūras analizuoja bylą, kuomet asmuo kreipiasi dėl to, kad mm, yra pažeista konvencija ES valstybei nariai pritaikius ES teisę arba, e, arba kuomet kažkokius teisinius ar administracinius sprendimus prieėmė ES institucijos ir tai pažeidė konvenciją. Ir arba kuomet ES sutarties pirminė teisė atitikti. Atitinkamai reikia pagal ją nuspręsti, ar Strasbūro teismas gali analizuoti konkrečią bylą, kyla, aišku, jurisdikcijos klausimai. Ir taip pat, jeigu būtų galima pasakyti netgi tam tikrą infiltraciją, įsikišimas į ES teisės taikymą. Čia reiktų prisiminti sutarties šešto straipsnio antrą dalį. Profesoro Žakė um, mintis buvo labai įdomus šio klausimu dėl ES pirminės teisės viršenybės ir to, kaip veikia Strasbūro sistema. Kalbėdama apie pirminę teisę, aš turiu omenyje būtent sutarties nuostatas ir teisės aktus, kurie būtų prilygintini sutarties nuostatoms. Aišku, yra antrinė teisė dar, kurią ES kūrė per kitus teisės aktus, bet žinoma, visų pirma, reikia kalbėti apie pirminę teisę. Aš manau, kad geriausias tinkamiausias sprendimas būtų toks, kad Strasbūro teismas tokias bylas perduotų Luksemburgo teismui. Nes aš manau, kad Luksemburgo teismo monopolis, išskirtinė teisė aiškinti sutarties nuostas turi būti išsaugota. Na, aišku, yra ir dar prejudicinių nutarčių klausimas, apie tai jau buvo kalbėta ir tą klausimą būtina išspręsti. Dabar dėl to klausimo, kas gali dalyvauti bylose, kurias e, sprendžia teismas, aš taip suprantu, kad kai, kad kai kurias konvencijos nuostas tektų pakoreguoti tam, kad būtų galima atitinkamai numatyti, kokios šalis galėtų dalyvauti bylose, jeigu mes norime užtikrinti galimybę ES dalyvauti bylose kaip šaliai. Tai būtų galimybė ES mm, įstoti į bylą savo norų ar privalomai kaip bylos šaliai. Čia buvo paminėta bendra atsakovo mintis. Tai yra uh, novatoriška mintis ir dėl to reikėtų pakoreguoti, aišku, prisijungimo prie konvencijos sutartį, atitinkamai suformuluoti ją pakankamai plačiai, be abejo, kad būtų galima taip pat sukurti ir palankesnės sąlygas ir, ir taip jau egzistuojančiam bendradarbiavimui tarp Strasbūro Luksemburgo teismų. Bet tokia yra Kitas tada aspektas tai yra bendraieškovų klausimas. Kol kas apie tai nekalbam, bet aš manau, kad būtų galima gal ir tokią mintį analizuoti. Aš manau, kad galimas sprendimas būtų toks. Jeigu yra kažkoks tai ieškinys prieš ES valstybę narę dėl ES teisės taikymo ar bet ko, kas susiję su ES ar jos institucijomis, tai tuomet turi būti galimybė leisti ES dalyvauti byloje kaip bendra atsakoviai ir tuomet ES jau turėtų veikti toje byloje kaip bendra atsakovė. Tokiu atveju galėtumėm uh, užpildyti visas atsirandančias spragas. Dabar klausimas, kaip galėtumėm garantuoti tą dalyvavimą. Ar apie visas bylas valstybės narės privalėtų pranešti komisijai, ar kaip čia turėtų būti. Aišku, kad tai labai padidintų Strasbūro teismo darbo krūvį. Uh, turėtų būti kažkoks tai mm, teisinis aktas tarp valstybių narių ir mm, ES numatanti kažkokį tai mechanizmą dėl tokių bylų mm, perdavimo, informavimo apie ją sąrašo sudarimo. Čia reikėtų dar ir kitokias kažkokias bylas tai traukti, pavyzdžiui, jeigu valstybė nari mm, atsisako sumokėti baudą, kas tada būna, ar tada dalyjamasi, ar, ar tą baudą moka dalimis valstybė nariai ir ES, ar tik ES kas tuomet atsitinka. Labai svarbu, aišku, kad Strasbūro teismo našta labai neišauktų ir kad valstybės narės turėtų galimybę toliau e, naudotis tomis savo teismų nuožiūros teisėmis, kokiamis naudojasi iki šiol. Toliau, kai, kai kalbėjau apie santykius tarp šių dviejų teismų, aišku, kad e, kalbame ne apie kažkokius hierarchinius santykius, o apie jų tam tikrą specializaciją. Luksemburgo teismas interpretuoja ir priima sprendimus dėl ES teisės. Tai reiškia, kad klausimus dėl konvencijos spręstų Strasbūro teismas. Ar tai reiškia, kad Luksemburgo teismas mm, nusišalintų nuo bylų susijusių su žmogaus teisėmis sprendimo? Be to kyla ir kitas klausimas, pažiūrėjau, dėl socialinių teisių, dėl ekonominių teisių, kurios yra pagrindinių teisių hartijoje numatytos. Minėjau šių dviejų teismų bendradarbiavimą. Aišku, jeigu atsiras nauja situacija, daug kas gali pasikeisti. Būtų gerai, kad teismai turėtų galimybę susitarti dėl konkrečių klausimų, ypač, pavyzdžiui, dėl to, kad Luksemburgui būtų garantuota teisė kaip pirmosios instancijos, kuri aiškina ES teisę, teisę tą monopoliją. Ir aišku, aš jau minėjau tą mm, klausimą dėl ES, kad ji, kaip ji galėtų dalyvauti kaip parlamentas galėtų dalyvauti skiriant teismą. Aš manau, kad čia techniniai klausimai, kuriuos būtų galima labai lengvai išspręsti. Ačiū. Grazie, e dispiace, naturalmente, dovere. Eh, eh, eh. Dėkoju. Man labai gaila, kad turėjau jums nuolat rodyti laikrodį, bet noriu dar kartą pasakyti, mes juk gausime jūsų tekstus raštu, taigi prašau jūsų nepalikite mūsų salės netidavę savo tekstų sekretoriatui, mes galėsime tada visiems komiteto nariams e, pateikti tuos tekstus, galbūt netgi reiks juos išversti. Taigi tikėkime, kad bus ir vertimai. Na ir paskutinis mūsų diskusijų raundas. Nežinau, ar dar kas nors norėtų ką nors pasakyti. Jeigu ne, tuomet suteiksiu žodį mūsų pranešėjui. Jisai turi klausimų? Ne, taip, jis nori užduoti klausimų, o vėliau pasakys savo apibendrinančias pastabas. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti keletą klausimų ponui Jacobsui. Bet galbūt ir tarybos atstovui. Pone Jacobs, ar jums atrodo, kad yra būtina užtikrinti, kad Europos teisėjas dalyvautų teismo posėdžiuose tais atvejais, kai nagrinėjamos bylos susijusios su Europos Sąjunga. E, galbūt šį klausimą netgi galėtų atsakyti žmogaus teisų teismo teisėja. Taigi, ar turi būti sutarties šalių teisėjai, jeigu yra nagrinėjama byla susijusi su tomis valstybėmis narėmis? Pavyzdžiui, jeigu yra iškelta byla dėl tam tikrų valstybės narės veiksmų. Taigi, ar gali būti tos valstybės narės teisėjai? Ar galima užtikrinti, kad ES teisėjai galės dalyvauti tokiais atvejais? Toks būtų mano pirmas klausimas. Toliau antras klausimas yra susijęs e, su tam tikromis institucijomis. Aš nežinau, ar jos priklausys e, konvencijai, ar, pavyzdžiui, įmanoma, kad e, Europos komisija, pavyzdžiui, galėtų būti stebėtoja Europos tarybos žmogaus teisų komitete arba socialinių reikalų komitete, tarp valstybiniuose komitetuose migracijos klausimams arba. E, kankinimų prevencijos komitete. Parlamentas jau anksčiau sakė, kad komisija turėtų, stebėto, turėtų turėti stebėtojos statusą šiuose e, komitetuose. Norėčiau paklausti, koks yra teisinis šių komitetų pobūdis ir kaip ES prisijungimas prie konvencijos e, pakeis e, tą pobūdį ar kokias pasiekmes jis turės e, tų komitetų veiklai. Yra ne tik 344, bet taip pat ir 155 konvencijos straipsnis, kur yra kalbama, kas atsitiktų tada, jeigu yra e, pateikiamas ieškinys prieš valstybę. Ar e, kad, nebūtų, kad valstybės neturėtų teisės remtis konvenciją, norėdamos e, pateikti ieškinį prieš kitą valstybę? Jeigu ES įsipareigos, kad jos valstybės narės nekeltų viena prieš kitą ieškinio, tai tuomet mes turėtume e, du teisinius pagrindus. Tai 344 straipsnis ir pačios konvencijos 155 straipsnis. Kaip Jūs tai pakomentuotumėt? Yes, uh, uh, this might be rather a naive question. I hope it isn't. But, um, uh, professor... Profesorius Jacobsas minėjo, kad uh, Strasbūro teismas negalėtų uh, vertinti bendrijos teisės, tačiau jis netgi negalėtų vertinti, ar bendrijos teisė atitinka konvencijos nuostatas. Teismas turėtų prieš bandydamas pateikti kokį nors vertinimą, palaukti, kol įsigaliotų teisės aktas ir tik tai jos įsigaliojimo pobūdis galėtų būti kvestionuojamas, o ne pati teisės norma. Bet koks teisės aktas galėtų būti vertinamas tik tai konvencijos kontekste, o ne bendrijos teisės kontekste. Galbūt galėtumėte savo mintis išsakyti dėl šio aspekto. Mes dabar išklausysime atsakymų, ar galėtume pradėti nuo mūsų ekspertų. Pone Tokins galbūt, ar jūs norėtumėte? Teisėjo Tokins. Ecco, ah. va bene. I'm sorry. Um, yes, um, it seemed to me that the first question... Uh... Jakobs. Jeigu atsakinėtume į klausimus iš eilės apie ES teisėjų vaidmenį, ar e, tie teisėjai atstovautų, dalyvautų visose bylose iškeltose Europos Sąjungai. Steiksiu žodį kolegiai pirmiausiai, po to grįšiu prie savo atsakymų. Voie délibérative, c'est-à-dire que. Ne. Euh, tas teisėjas turi turėti ir e, balso teisę tiek mažojoje, tiek didžiojoje teisėjų kolegijoje. Teisėjai Strasbūro teisme dirba savo tiesioginį darbą ir neatstovauja nei atskiroms valstybėms, nei institucijoms. ES nominuotas teisėjas, deleguotas teisėjas turėtų turėti tas pačias teisės, tą patį statusą, kaip ir visi kiti teisėjai iš 47 valstybių, jam taip pat turi tekti ir vienoda tokia pati atsakomybė nesuprantu, kodėl ES teisėjai turėtų turėti kitokį mažiau svarbų statusą arba e, tam tikrus aspektus ir bylas nagrinėjant galėtų jų nuomonė būti tik tai patariamojo pobūdžio. Svarbiausias klausimas, kalbant apie žmogaus teisų teisėjų skaičių yra tas, kad visoms konvencijoje pasirašiusioms šalims atstovauja po vieną teisėją, taigi ES jis taip pat turėtų atstovauti šio principo, bet kokiu atveju reikia laikytis ir toliau. Toks būtų atsakymas į pirmąjį klausimą, pat atsakyčiau į kitus klausimus vėliau. Ačiū labai. Aš e, manau, kad e, prisijungus ES prie konvencijos reiktų jos atžvilgių taikyti visas egzistuojančias sistemas ir tvarką, taip pat ir skiriant teisėjus, atsakant į kitus klausimus dėl ES atstovavimo kitose Europos tarybos komitetuose, pavyzdžiui, komitete dėl socialinių teisų, kankinimų, prevencijos ir kitų komitetų veikloje, man atrodo, kad dalyvavimas tose institucijose e, būtų privaloma ES prisijungimo būtina ir privaloma ES prisijungimo prie konvencijos pasiekmė. ES jau dabar įneša labai svarų indėlį iš šių institucijų darbą, tačiau tiesioginis dalyvavimas minėtos institucijose būtų būtinas prisijungus prie konvencijos. Kitas klausimas buvo dėl 55 konvencijos straipsnio ir jo taikymo. Man atrodo, kad vienoje srityje ES prisijungimas prie konvencijos sukels rimtų problemų, nes viena vertus reikės, kad ir ES ir valstybės narės dalyvautų teismo procesuose, jeigu e, būtų nagrinėjami tam tikri ES teisės aktai pažeidžiantis konvenciją, kita vertus E, dėl to reikės tam tikrą prasme keisti konvencijos sistemą ir tos pakeitimus galbūt reiktų atlikti labai paprastai, pakeitus viena vertus teismo darbo tvarkos taisyklės ir atitinkamai pakeitus tarpusavės susitarimus tarp valstybių narių ir Europos Sąjungos. Ir tam nebūtų būtina keisti pačios konvencijos. Taigi, jeigu būtų galima e, atitinkamas reformas atlikti taip, kaip aš minėjau, tai aš tokiam siūlymui pritarčiau. Paskutinis klausimas dėl Strasbūro teismo nutarčių e, susijusių su to, kaip ES teisė atitinka konvencijos nuostatas. Manau, kad įprastais atvejais, kuomet yra teikiami individualūs e, ieškiniai dėl žmogaus teisų pažeidimo, Ir jeigu žmogaus teisų teismas nusprendžia, kad e, toks pažeidimas buvo, jau automatiškai turėtų reikšti toks sprendimas, kad e, atitinkamas teisės aktas neatitinka konvencijos ir po to ES pati turėtų apsispręsti, kaip pakeisti atitinkamą teisės aktą. Tarp valstybinių ieškinių atveju situacija galėtų būti šiek tiek kitokia. Teismas e, tokiais atvejais priima bendro pobūdžio vertinimus, ar tam tikra teisės norma atitinka konvenciją ar ne, tačiau tokių bylų pasitaiko labai retai, tik tai išimtiniais atvejais. Galime tikėtis, kad keletas tokių bylų bus iškelta ES, tačiau didžioji jų dalis ir didžioji dalis e, teisingumo teismo sprendimų bus apie tai, ar tam tikras teisės aktas bei jo įgyvendinimas atitinka konvenciją ar ne. Pirinkas dėkoja, bet dar klausiu ponios teisėjas, ar jinai norėtų pasisakyti. Dėl mūsų teismo sprendimo aprepties ir dėl to, kaip veikia žmogaus teisų teismas. Teismas nagrinėja asmeninius arba kolektyvinius ieškinius asmenų, kurie teigia, kad tapo kad nukentėjo e, jų žmogaus teisės dėl to, kad buvo pažeistos konvencijos nuostatos. Taigi pavieniai ar asmenys arba asmenų grupės tvirtina, kad tapo aukomis dėl tam tikrų žmogaus teisų pažeidimų. Todėl žmogaus teisų teismas negali ap, abstrakčiai vertinti, ar atitinkami įstatymai e, pažeidžia konvenciją ar ne. E, jis savo vertinimą pateikė kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, gavęs tam tikrą ieškinį. Konvencija numato prievolę valstybėms narėms e, gerbti ir įgyvendinti teis, žmogaus teisų teismo sprendimus. Mūsų sprendimai yra skirti atskiriems atvejams, jie yra deklaratyvaus pobūdžio, mes negalime savo sprendimu anuliuoti tam tikro teisės akto, mes galime tik tai pasakyti valstybei nariai, kad ši pakeistų teisės aktą arba jį panaikintų, jeigu dėl jo galiojimo buvo pažįstos konvencijos nuostatos, pažįstos žmogaus teisės ir šį procesą prižiūri ministrų kabinetas, komitetas tiksliau. Jeigu prieigu, apmašėtų. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, prašau. Chairman, just very briefly to respond to the. Uh... Ačiū pirmininkė, labai trumpai atsakysiu į konkrečius klausimus, kurios mm, gerbiamas pranešėjas, man atrodo, iškėlė visų pirma dėl uh, Europos tarybos pagrindinių komitetų. Uh, Europos komisija pakviesta dalyvauti kaip stebėtoja, pavyzdžiui, žmogaus teisių komitete ar migracijos klausimų komitete. Dėl klausimų, dėl tolesnių žingsnių, kaip būtų galima prisi... papildyti tą e, prisijungimą prie Europos žmogaus teisų konvencijos, praturtinti jį, e, sustiprinti pagrindinių teisų gynimo sistemą. Aišku, reiktų galvoti apie Europos tarybos rekomendacijas būtų galima jas paminėti jūsų pranešime, turint omenyje prisijungimą prie 61 metų ir 96 e, socialinių teisų hartijos ir 96 metų peržiūrėtos socialinių teisų hartijos. Užsienio reikalų komitetas pasiūlė įtraukti ES į bendradarbiavimą su specialiais uh, Europos tarybos organais. Aš labai sveikinu šį pasiūlymą. Ypač noriu pasakyti, kad būtų galima galvoti apie, pavyzdžiui, CPT, tai yra komiteto mm, kovai su kankinimais ar uh, komiteto kovai su rasizmu ar komiteto teisingumo klausimams darbą ir bendradarbiavimą su jais. Taip pat noriu pasakyti, kad kovo 24-25 dienomis Europos taryba atsiunčia savo e, atstovą, e, stebėsenos direktorių čia į komisiją ir, ir aš taip pat mielai pasistengčiau patarpininkauti, kad gal būtų galima surenkti dvi šalį sutikimą su pranešėju, jeigu jis kitą savaitę būtų čia Briuselėje. Dėkoju. Na, o dabar tą jau buvo paminėjęs ponas pranešėjas apie šį sustikimą, ponia Benaki nebenori daugiau pasisakyti, tai tuomet daugiau norinčių pasisakyti nėra, todėl suteiksiu žodį mūsų pranešėjų, kad jis padarytų pirmasias išvadas iš šio tokio turtingo diskusijų raundo. Kai kurie dalykai galbūt paaiškėjo, kai kurie tapo dar sudėtingesniais, tačiau vis tiek diskusijos buvo labai reikalingos. Ponai ir ponios, mes turėtume kada nors pabaigti šį įdomų posėdį, šiuos įdomus klausimus. Ir aš dabar jūsų neapkrausiu savo išvadomis, nes jau laikas yra vėlus aš nenorėčiau netgi daryti išvadų klausantis ekspertams, nes tik ekspertai galėtų mums pateikti tam tikras išvadas. Tačiau norėčiau pasakyti du dalykus, tai kas pasitvirtino iš politinio požiūrio e, taško, nes e, šio posėdžio teisinis pagrindas mums neleido e, kelti abejonių dėl ES prisijungimo prie žmogaus teisų e, konvencijos. Ir čia mes susidurėme su reikalavimu, kuris visuomet atsispindėjo ES teisės aktams. Tai yra ES reikalauja, kad būtų gerbiamas asmuo, e, jo laisvės ir kad tas žmogus, asmuo būtų visų sprendimų centre ir į tai atsižvelgiama yra kūrent, ir kuriant vidaus rinką įgyvendinant ekonominius sprendimus. Todėl reikia nuolat pabrėžti, kad Europos idėjos esmė yra tas civilizuotas projektas, tai yra e, Europos identin, ident, i, i, tapatybės idėja. Tai yra netgi dalykas, kuris nuolat atsispindi e, teisingumo teismo jurisprudencijoje. Ir tai taip pat atsispindi ir judėjimuose už žmogaus teises, nes mes visuomet kalbame apie tai, kad ES turėtų turėti harmonišką teisę, kuri gerbtų žmogaus teises ir pagrindinės teises. tačiau mes esame politinėje sistemoje, kuri, kuri yra įtakojama valstybių narių. Todėl mes galime teisėtai užduoti klausimą, kiek ES valstybės narės mano, kad ES prisijungimas yra e, svarbus, nors tos valstybės narės jau kažkada pačios yra prisijungę prie Europos žmogaus teisų e, konvencijos. Taigi šioje politinėje diskusijoje svarbus darosi kiti dalykai. E, dabar yra kalbama apie tai, kaip nugalėti ekonominę krizę ir dėl to daugumai valstybių narių ES prisijungimas prie konvencijos atrodo kaip dar viena sudėtinga, nereikalinga užduotis, kad e, bus dar vienas teismas, e, padaugės e, kontrolės ir kad dar labiau, sudėt, dar sudėt, labiau sudėtingesniu taps sprendimų prieimimo proce, pro, procesas, kad, kuris jau ir taip yra pakankamai sudėtingas. Taigi, kalbant apie ES prisijungimą prie konvencijos, mums reikės politinių sprendimų ir politinės drąsos, nes kol kas iš į, šią temą yra žiūrima pakankamai abejingai ir mes, aišku, pamatysime, kas vyks dėrybose. Jau pradėta kalbėti apie dėrybų turinį, o dabar galime konstatuoti, kad komisija pati turės taikyti tam tikrus apribojimus ir dėl to komisija reikalavo, kad būtent tik ji galėtų dėrėtis. Aišku, e, tai yra teisėtas dalykas, tačiau tai yra susijęs su tam tikrais apribojimais, nes dėrybose vienintelis dėrybų partneris bus Europos komisija. Kai kurios valstybės narės reikalauja, kad kad e, komisija atstovautų valstybės narės dėrybose. Aišku, yra savaime suprantama, kad, kad tos 27 valstybės narės, kurios yra 47 Europos tarybos valstybių narių dalis, e, turi būti įsipareigojusios pasitikėti komisiją. Aišku, yra tam tikros e, kritikos komisijos atžvilgių, bet tą galima suprasti ir jau dabar galima išvelgti, kad komisija mano, kad į kai kuriuos dalykus reiks žiūrėti atitinkamai santūriai ir kad valstybės narės e, dabar išsakytų savo pastabas. Taip, taip pat yra, e, aišku, tam tikra pozicija dėl protokolų, tačiau nebūtinai tai atitinka tą poziciją, kurią čia išdėstė kai kurie mūsų prelegentai. Pone Reding šiandien ryte sakė, kad reikia pripažinti, kad Europos Sąjunga turi teisę prisijungti prie kokio nors konvencijos protokolo dabar arba ateityje. Tai yra e, to, toks pasakymas, kuriam aš galbūt nebūtinai pritarčiau šimtų procentų, nes komisija iš tiesų stengiasi, kad ES prisijungtų prie konvencijos ir jos protokolų, tačiau kad e, tas prisijungimas būtų tik tai toks, kad e, pasirašytų visos valstybės narės tačiau niekas nekalba apie tai, kas bus su tolimesniais protokolais. O tai galėtų sukelti tam tikrų problemų dabartinėje e, proceso fazėje. Toliau kitas klausimas yra atstovavimas ministrų komitete. Tai manau, mano manimu, nėra esminis klausimas. Taip. Taip pat e, buvo kalbėta apie tai, kad yra būtina, kad ES galėtų būti bendra ieškovė tam tikrose uh, bylose. Ir taip pat reikia pabrėžti, kad valstybės narės turi įsipareigoti nekelti ieškinių viena prieš kitą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes galime tik tikėtis, kad e, tie žingsniai, kuriuos reiks žengti artimiausių metų, kad e, juos pat, patvirtins parlamentas, pat, parlamentas patvirtins atitinkamus reikalingus dokumentus ir parlamento frakcijos ir atitinkami komitetai dar turės išsakyti savo nuomonės kol bus parengtas galutinis pranešimo tekstas ir ponė pirmininkė, jeigu aš neklystu, manau, kad mes vėliausiai birželio mėnesį Strasbūrę patvi, galėsime tvirtinti šį dokumentą. Tačiau taip pat yra labai svarbu, kad Europos taryba vienbalsiai patvirtintų e, tą dėrybų įgaliojimą. O dabar norėčiau pasakyti šitą apie valstybių narių poziciją. Taip, komisija e, patvirtino įgaliojimus e, dėryboms, tačiau dabar svarbiausia, kad Europos taryba vienbalsiai patvirtintų tą e, dė, dėrybų mandatą ir tikimės, kad dar iki vasaros tai įvyks ir kad vasarą galės prasidėti dėrybos, kurios aišku truks keletą mėnesių. ir tai bus tam tikra prasme toksai netgi dvigubas ar netgi trigubas procesas, nes parlamentas turės patikrinti savo ruoštų e, konvenciją, o taryba turės vienbalsiai patvirtinti konvencijos tekstą. Kalbant apie atskirų valstybių narių konstitucinės teisės nuostatas, tai remiantis jomis, taip pat atskiros valstybės narės turės patvirtinti ratifikavimo. Kaip žinote, ratifikavimas visuomet yra sudėtingas ir ilgas procesas, taigi jeigu viskas vyks gerai, galime tikėtis, kad 2011 metų pabaigoje e, šis procesas bus užbaigtas. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas, gerbiamos ponios, gerbiami ponai, tai iš tiesų yra mūsų posėdžio pabaiga. Norėčiau pa, nuoširdžiai padėkoti profesoriams, aukštųjų mokyklų atstovams, Europos tarybos atstovams, e, teisėjams, kurie atvyko į mūsų šiandieninį klausimą. Mums iš tiesų visiems buvo labai svarbu, kad jūs išsakėte savo pozicijas ir dėkoju jums už jūsų kantrybę. Na, o dabar mūsų darbas vyks taip. Kovo 25 yra galutinis e, pakeitimų pateikimo terminas, ar ne, paliekam tą datą, taigi kovo 25 diena yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas, jeigu teiksite tuos pakeitimus. Balsavimas numatytas balandžio 6 dieną, čia turiuomenį balsavimo komitete. o galbūt. Ne, atsiprašau, 6 balandžio diskutuosime pakeitimus, balsuosime e, komitete gegužės mėnesį, o birželį tikimės balsuoti plenarinėje sesijoje. Dėkuoju visiems uždėmesi.